Good morning. Welcome back, dear colleagues present in the hall. Labą rytą, kolegos. Prašom susijęsti visus. Pradėsime šio ryto posėdį. Taigi, tęsime darbą, kurį pradėjome vakar. Ir pradėsime nagrinėti devintą punktą - registruotų keliautojų programa pranešėjas Juan Enciu. Diskusijos vyks kartu nagrinėjant ir dešimtą klausimą atvykimo ir išvykimo sistema, kurioje registruojami ES valstybių narių iš sienas kertančių trečių šalių piliečių atvykimo ir išvykimo duomenys. Šiam klausimui pranešėja yra Renata Somer. Turime išnagrinėti šios dokumentus ir siūlyčiau pradėti diskusijas. Pirmiausia, išklausysime abiejų pranešėjų, o paskiau Europos duomenų apsaugos pareigūno išklausysime pono Hymans ir toliau 29 straipsnio darbo grupės atstovo pono Ben išklausysime, kuris išklausys, išsakys savo nuomonę. Taigi, Taigi, pirmiausia, pradėsime nuo devinto klausimo ir išklausysime pranešėjo pono Encijų. Pone Somer, ar jūs norėtumėte pradėti? Dovanokite, bet aš kalbėsiu vokiškai. Taigi, pristatysiu parengtą dokumentą. Tai yra atvykimo išvykimo sistema, kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečiai, kurie gali per šešis mėnesius pasilikti kertę sieną e, Europos Sąjungio, tai yra Šengino erdvėje. Taigi jų pase po atvykimo uždedamas anspaudas. Kol kas nėra jokios elektroninės sistemos leidžiančios nustatyti, kad asmo atvyko arba išvyko iš ES. Todėl mums sistemą būtina keisti, kadangi šiuo metu vyksta vizų liberalizavimo režimas taikomas trečiųjų šalių piliečiams. Kokiosgi spręsti siekia problemas šis dokumentas? Iš tiesų, e, vizų išdavimas užtrunka ilgą laiką. ir pavyzdžiui, besilankant dešimtyje šalių reikės dešimties šalių anspaudų. Ir labai sudėtinga nustatyti, kurioje šalyje ir kiek asmuo pasiliks ir ypač per trumpą laikotarpį. Negana to, mums irgi e, sunku nustatyti, kad asmenys pasilieka ilgesnį laikotarpį nei leistina. Trečiųjų šalių piliečiai, kurie savo, mūsų sistemoje neturi biometrinių duomenų ir taip pat e, sunaikina savo kelionės dokumentus, tai tuomet labai sudėtinga nustatyti jų tapatybę ir pasilikimo laikotarpį. E, Taigi tarp šalių sudėtinga keistis duomenimis ir taip pat sunku patikimai nustatyti, kada piliečiai paliko trečiųjų šalių e, ES valstybė, e, sienas, valstybės. Todėl dabar būtina koreguoti sistemą, mums reikia tikrai veiksmingų ir modernių priemonių užtikrinčių, kad taisyklės yra įgyvendinamos. Į ES atvyksta vis daugiau trečiųjų šalių piliečių, mums būtina sistemą automatizuoti ir paprastinti. Tai yra naudinga piliečiams, bet ir mums. Galime kontroliuoti nelegalią migraciją tokiu būdu. Šita sistema yra neblogas sprendimas, o taip pat mums tai leis labiau kliautis mūsų vizų išdavimo sistema, nes galėsime identifikuoti asmenys, kurie pasilieka ilgiau nei leistina ir taip pat e, gausime biometrinis duomenis iš tų piliečių, nes jų reikalausime, kuomet jie prašys vizų. Taigi, įmanoma nustatyti, kada asmenys atvyksta, į kur atvyksta, kiek ilgai pasilieka ir kada išvyksta. Ir taip pat, kaip minėjau, identifikuosime asmenys, kurie pasilieka ilgiau nei leistina. Tai yra tie piliečiai, kurie atvyksta iš trečių šalių į Šengeno teritoriją. Taigi tokie duomenys bus renkami, o duomenys tai yra vardas, pavardė, paso numeris, vizos numeris. Asmenys, kuriems nereikia vizų, kurie neturi savo pirštų ant spaudų rodmenų ES sistemoje, tai jų duomenys irgi bus sukurti atskirai. Kada jie atvyksta į Šengeno erdvę, kada registruojasi, kada išvyksta ir visi šitie duomenys irgi bus registruojami. Kaipgi veiks sistema? Vizų uždavimo ir pasienio tarnybos naudosis e, atvykimo išvykimo sistemos e, duomenimis Taigi, registruoto keliautojo programa leis užtikrinti tam tikrų duomenų saugumą. Valstybių narių tarnybos privalės e, turėti prieigą prie šitų sistemų ir taip pat garantuoti, kad asmenys atitinka, tenkina reikalavimus. Taip pat AIS sistema bus e, su tam tikromis išimtimis e, uždara. Taigi mano supratimo sistema yra naudinga, būtina, bet turime išnaudoti jos potencialą, kuriant vizų politiką. AIS vis tik bus e, brangi sistema, didelis duomenų bankas ir vienas iš e, kontroversiškiausių klausimų naudojant šitą sistemą yra būtent e, baudžiamo persikeimo institucijų naudojimas į šitą sistemą. Kai kurios valstybės šioje srityje turi nemažai jau patirties ir tarp valstybinis nusikalstamumas, narkotikų prekyba ar organizuotas nusikalstamumas gali būti tikrai gerai e, kovojama su pasinaudojant šitą sistemą. Galime naudotis biometriniais duomenimis ir baudžiamo persikimo institucijos gali pasinaudoti tokiais duomenimis ir kovoti su, pavyzdžiui, terorizmu. Pirštų ant spaudų būdas yra puikos identifikavimo būdas ir įtariamųjų susiekimo būdas. Remiantis šitais dviem aspektais, aspektais būtent e, sistema gali veikti kur kas patikimiau ir būti naudojama. Jeigu bus renkami tokie duomenys, tai pasitarnaus ir prevencijai, kovojant su nelegale migracija. Tai yra biometriniai duomenys ir pirštų anspaudai. Tai yra tie kovos instrumentai. Tai yra 27 straipsnis. Pavyzdžiui, tie asmenys, kurie keliauja, gaus su tam tikrą mikroschema, kuri galės labai greitai leisti palyginti duomenį su centrinė E, duomenų baze, išvengsime tokiu būdu tam tikrų sąnaudų ir žinoma, kovosime su padirbinėjimu. Galbūt būtų geriau naudoti ir elektroninius pasus, tuos standartizuotus pasus, kurie yra paplitę visame pasaulyje ir kai kurių valstybių pasai galėtų būti naudojami, bet tokia, toks sprendimas yra per brangus. Piršto anspaudai. bus biometrinių duomenų dalis. Ir tarp kitų duomenų bus taip pat ir asmenų nuotraukos, o papildomos kortelės mūsų supratimu yra nepatikimos. Antai JAF yra biometrinių duomenų sistema ir e, jie turi visai neblogos patirties, kodėlgi nepasimokius iš jų ir tai galėtų būti naudinga. Šiais sudėtingais laikotarpiais būtų uh, neprotinga švaistyti pinigus. Mūsų sistema galėtų veikti ir turėtų būti veiksminga, lygiai taip pat kaip ir JAF. Ačiū. Ačiū. Džiaugiuosi, turėdamas galimybę Jums pristatyti šį darbinį e, dokumentą, labai trumpai apibendrinamas čia pasiūlymas, e, tačiau čia kyla politinių klausimų diskusijoms registruotų keliautojų programos tikslas yra padėti lengviau kirsti um, ES išorės sienas trečiųjų šalių keliautojams atvykstantiems į ES kad e, nereikėtų trečiųjų šalių piliečiams taikyti tokių pačių patikrinimų, mes siūlome uh, išskirti į atskiras kategorijas trečiųjų šalių piliečius ir uh, e, RKP atsižvelgia į tai, kad keliautojų srautai didės ir kad gali kilti problemų prie ES išorės sienų, automatizacija yra galima priemonė, kuri galėtų padėti susidoroti su didesniais srautais. Bet kuris e, trečių, e, trečių šalių pilietis, ne jaunesnis kaip 12 metų, galėtų prašyti e, teisės dalyvauti registruotų keliautojų programą ir galėtų kreiptis į bendrą paraiškų centrą prie E, sienos kirtinimo e, punkto. E, jis turėtų pateikti biometrinius duomenis, tai yra piršto atspaudus, taip pat sumokėti 20 eurų mokestį. Koks mano keliamas diskusijom klausimas? Darbinėme dokumente siūloma Ne vienas klausimas diskusijom, iš esmės tai yra susijęs su sistemos tinkamumu, sistemos kaip po tokios tinkamumu. Ir pagrindinis klausimas, į kurį e, reikėtų atsakyti, tai ar reikia tokios registruotų keliautojų programos ir ar galtimi alternatyvų sprendimai. Devintųjų kovą parlamentas iš principo pritarė sampratai registruotojų keliautojų programos skirtos rečių šalių keliautojams. Iš esmės pritarė ir tam, Ehm, ir aš pritariu ir tam, kad būtų RKP ir norėčiau pakviesti narius pasvarstyti, ar kiti sprendimai neišspręstų ir nepatenkintų to poreikio efektyvesnių ehm, e, sienos e, patikrų. E, tikintis, kad vis daugiau keliautojų kirs sieną, nors per pastarosius trejus metus tas rautas neišauko. Ir iš tiesų, uh, E, remiamasi ta prielaida, kad e, tas spaudimas e, keliautojų srauto didėja, nors iš tiesų realybė yra tokia, kad tik tai keliose sienų kirtimo punktuose patiriamas toks spaudimas 30 procentų tokių punktų yra 20 intensyviausio eismo sąjungos oro uosto. Ir norėčiau pasakyti, kad daugiausia siena e, kerta ES piliečiai, trečiųjų šalių piliečiai, kurie naudojasi um, laisvo judėjimo teisę. Taigi e, būtų galima kalbėti apie tai, kad reikėtų suteikti galimybę lengviau kirsti sieną ES piliečiams ir tiems asmenėms, kurie naudojasi laisvo judėjimo teisę, kaip, pavyzdžiui, tai būtų asmenės, kurie teisė į šeimos susijungimą, arba tai galėtų būti daugkartinių vizų turėtojai. Tokiu būdu mes padėtumėm jam lengviau kirsti sieną ir sumažintumėm ten e, spustis, būtų galima atlikti e, automatizuotas patikras ir Manytumėm, reikėtų pakoreguoti Šengeno sienų kodeksą, kad būtų galima numatyti lengvesnės išnames e, patikras e, daugkartinių vizų e, turėtojams ir galbūt būtų galima naudė, naudoti automatizuotus arba pusiau automatizuotus patikrinimus, remiantis registraciją AIS. Daugkasinių vizų išdavimo kriterijai yra praktiškai tokie patys kaip ir RKP, todėl išvengtumėm tokios rizikos, kai kurtumėm naują e, sistemą, kuri dubliuotosi su dabartinė e, sistema, kaip pavyzdžiui vis sistema. Jeigu būtų naudojamos automatizuotos arba pusiau automatizuotos e, sienos kirtino, kirtimo priemonės, intensyviausio eismo ES oro e, uostose, e, tai galėtų būti e, proporcinga priemonė, būtų, gal, tai padėtų valdyti srautus intensyviausių laikotarpių. Atsižvelgiant į, į tai, kokia dabar ekonominė situacija daugelį valstybių narių, kai kyla pavojus netgi esminiam viešuosiom paslaugom, reikėtų kelti klausimą, ar RKP iš tiesų yra dabar tinkama priemonė. Reikėtų skirti didžiulį dėmesį numatomom finansiniam pasiekmėm to siūlomo pažangių sienų dokumento paketo. Komisija siūlo 585 milijonus e, eurų skirti AE sistemos e, e, plėtojimui, tačiau pagal komisijos poveikio vertinimą 712 milijonų eurų tokios sumos reikėtų valstybėse narėse. Taigi Jeigu sudėtumėm e, skaičius, iš viso reikėtų milijardo kablelės 35 eurų. Dar reikėtų gauti paaiškinimą dėl to, e, kiek veiklos sąnaudos pareikalautų gyvendinant šitą pasiūlymą. Iš viso e, siūloma skirti 1,35 milijardo eurų e, pažangiųjų sienų paketo įgyvenimui. Tai reikėtų e, išsamei vertinti, nereikėtų pamiršti taip pat, kad plėtojama dar SIS2 sistema. Taip pat, kalbant apie pajamas, kurios būtų gautos iš RKP, mokesčius, mokėtų mokesčių formą. Tie vertinimai taip pat gali būti ne visiškai e, teisingi. Ir labai kvestinuotinos kasmetinės pajamos iš RKP, jeigu pagalvotumėm apie tai, e, kiek e, dabar dalyvauja keliautojų panašiose sistemose, tose šalise, kur dabar tai yra. Ir tas skaičius yra kur kas mažesnis - 20 tūkstančių Vokietijoje, 250 Irkutskė, 700 tūkstančių e, JAV atvykimo sistemoje dalyvauja. Komisija siūlo, kad RKP ir AS e būtų paketo dalis. Tos sistemos dvi, tos dvi sistemos susijėtos yra ir e, RKP būtų dėgiama visiškai automatizuotai, kaip e, AES į pasus nebebūtų dedami spaudai, e, tai pakeistų registravimas AES sistemoje. RKP būtų pradėta dėkti be AIS Ir vis dėlto sienos apsaugos e, pareigūnai vis tiek turėtų tikrinti, ar asmenys turi teisę e, atvykti ir turėtų dėti spaudą į pasą, nepaisant e, automatizuotų patikrų. Taigi, atsižvelgiant į tai, pare, e, koks parengtas pranešimas yra. Norėčiau dabar pakviesti narius pasikeisti nuomonėm. Toliau Europos domenų apsaugos priežiūros vardu ponas Heimans. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti ir pristatyti mūsų nuomonę. E, mūsų nuomonės data yra Liepos 18. Ponas Hasniksas Butakeli negalėjo šiandien atvykti į šį posėdį, todėl tai, tai padarysiu aš. Kalbėsiu apie įvažiavimo išvažiavimo sistemą, kadangi mūsų nuomonė e, ji kelia daugiausia klausimų privatumą ir domenų apsaugos prasme. Apie RKP kalbėsiu tik tai pabaigoje. Mes e, paskaitėme pranešėjų darbo dokumentą ir turbūt reikia pakalbėti apie du klausimus, kuriuos kelia ponia Somer. Tai yra poreikis ir e, įvairios sąlygos susijusios su išvažiavimo sistema. Mūsų nuomonė mes teikiame pagrindus, kaip įvertinti šios naujos informacinės sistemos atitikti tai pagrindinių laisvių hartijai. Mūsų nuomonė gerai, kad parlamentas, jūsų komitetas panaudoja dviejų slengščių sistemą, vertindamas įvažiavimo išvažiavimo sistemą. Pirmasis slengstis yra septintasis hartijos straipsnis e, laisvėje išeiminį gyvenimą, teisė išeiminį gyvenimą. IS sistema iš tikrųjų kertasi su šią teisę ir reikia įvertinti, ar tas e, suskirtimas yra pateisinamas. Silpnasis straipsnis yra pirma, pirmoji ta e, patikrinimo kartelė, kuri atsakytų į ponios Somar klausimą, ar reikia jas iš vis. Antrosis slengsnis yra Hartijos antra, aštuntasis straipsnis e, teisė į duomenų apsaugą. Aštuntasis straipsnis leis, leidžia apdoroti asmeninius duomenis, jeigu laikomės tam tikrų kriterijų. Aštuntasis straipsnis apibrėžia e, DevNops ap, apdorojimo taisyklės. Ir klausimas, ar IIS reikalingi, atitinka tokius pagrindinius e, reikalavimus. Taigi tas testas turėtų leisti atsakyti į ponios Somer klausimą, ar visos sąlygos atitinka hartiją. Žinoma, yra artimas ryšys tarp septinto straipsnio ir 8 straipsnio. Tačiau mes manome, kad tokia kišimo sistema e, turi būti išbandyta dviem aspektais ir mūsų nuomonė tai demonstruoja. Ir šio dvigubo testo klausimų kyla e, rimtos abejonės, ar reikia IIS. Ir mes taip pat kritikuojame e, pasiūlymo sąlygas. Tačiau mūsų svarbiausias patarimas Europos parlamentui yra panaudoti šią sistemą vertinimui, priimant politinį sprendimą, į kurį mes norime kištis. IES potencialiai yra sistema, kuri kišasi į e, žmonių teisės ir tai reikia turėti galvoje. Iš esmės, tai numato taip pat ir Stokholmo programa. Naujos sistemos turėtų būti kūriamos tik tuo met, kai nustatyta, kad esamos sistemos yra nepakankamos. Mes pastebime, kad nuo tada, kai atsirado Stokholmo programa, komisija labai nenoriai siūlo naujas programas. Todėl yra įstabu, kad IS e yra siūloma apskritai, kadangi jau yra didelės, didelio masto informacinės sistemos ES lygmenių tiems tikslams, kurie yra susijęs su išorės sienų apsauga. Dar svarbiau, dvi svarbiausios informacinės sistemos išorės sienų kontroliai šiuo metu dar nėra iki galo įdėktos, jo labiau neįvertintos. Ir e, kalbama apie antros kartos šiandieną informacinę sistemą, kuri visai neseniai pradėjo galioti ir e, tame kontekste reikia įvertinti ir IES. Norėčiau grįžti prie IES poreikio įvertinimo pagal 7 straipsnį. Čia mes vis, ne visiškai pritarėme visoms pranešėjų rekomendacijoms. Mūsų nuomonė šiek tiek skiriasi. Tiksliau, mes įvertiname atitikimą 7 straipsniui ir įvertindame IS e tikslą. Mūsų nuomonė, svarbiausias IS e e, tikslas yra kovoti su pernelyg ilgu užsibuvimu ir pagal esamą situaciją mes e, ne, nemanome, kad toks naujas tikslas pateisina naujos sistemos įdėgymą. Mūsų svarbiausias, svarbiausia mintis yra ta, kad jeigu ES nori e, žengti toliau, e, kad kovotų su pernelyg ilgu užsibuvimu šalyje, reikia nuseklios politikos ir tuomet ES galbūt būtų būtina priemonė šiai politikai. Tuo pat būdu, kaip ir šiandien informacinė sistema yra būtina priemonė, kuriant Šengeno zoną. Tačiau ES mūsų nuomenė kuriama kaip savarankiška sistema be ES politiko, politikos ar teisės aktų dėl pernelyg ilgo užsibuvimo. Taip pat vertiname statistikos rinkimo tikslą, e, kas minima pasiūlyme. Mūsų nuomonė tai yra papildomas IS tikslas, nepagrindinis. Mes suprantame, kad reikia geros statistikos valdyti sienas ir kovoti su pernelik ilgu užsibuvimu šalyje, tačiau mes šiuo metu nesame įsitikinę, kad statistikai reikia duomenų bazių su asmeniniais duomenimis. Ar nepakanka saugoti anonim, anonimiškus duomenis? Toks mūsų klausimas. Na ir pagaliau ketvirtas pasiūlymo straipsnis mini būtinybę sustiprinti patikrinimus prie išorės sienų. Žinoma, mes e, ne prieš patikrinimų modernizavimą panaudoti informacinių sistemų galimybės, tačiau klausimas vėlgi kyla, kyla ar reikia uh, tam kurti didžiulę duomenų bazę. Na ir galiausiai prie aštuntojo straipsnio norėčiau grįžti. Mes vertiname taip pat ir atitikti, uh, atitikti pagal aštuntąjį straipsnį. Kitaip sakant, mes vertiname pasiūlymo sąlygas, kaip paminėta ponios Samar pranešme. Nekartosiu e, visų bandymų, e, kam reikia e, kalbėti apie duomenų subjektų teisės ir paminėsiu tik tai keletą svarbiausių elementų. Pirmiausia, tikslo pribojimo principas mūsų nuomonė reikalauja, kad tikslai būtų tiksliau nusakyti pasiūlyme. Taip pat mūsų nuomonė sistema šiuo metu neturėtų užkirsti įstatymų įgyvendinimo galimybių. Sistema turi būti na, sukurta naudojant privatumo reikalavimus. Visų pirma, aštuntasis hartijos straipsnis reikalauja, kad duomenų darojimas turėtų būti sąžiningas, tai yra neperviršinis ir duomenų apdarojimas e, pagal šį pasiūlymą yra pervirš, nėra perviršinis. Tai yra geras pasiūlymas dėl duomenų apsaugos prasme. Tačiau po trijų metų prisidės biometriniai duomenys. Ir tuomet mes būsime kritiškesni ir reikalausime, kad būtų daugiau būtų apsaugoti biometriniai duomenys. Ir mes norėtume, kad būtų apsiribuota dviem, keturiais pirštas spaudais, o ne dešimčia, e, kurie numatomi dabar IIS. Matome, kad yra didžiulis skirtumas. Trumpai grįšiu prie RKP. Mūsų duomenų apsaugos prasme, nieko nekalbant apie pranešėjų pateiktus apsvarstymus, tai yra pono Ansių pasvarstymus, mes manome, kad šis pasiūlymas yra mažiau problemiškas, tai yra savanoriška sistema ir palengvintų e, sienų kontrolės procedūras dažnai keliaujantiems. Svarbiausias rūpestis yra tas, kad e, ši sistema iš tikrųjų būtų savanoriška. Dalyvavimas programoje turėtų būti pagristas sutikimu, tai yra tas sutikimas turėtų būti pateiktas e, laisvai, o ne kažkokiu kitų pagrindų. Ir turi net būti jokių neigiamų pasiekmių, jeigu asmuo atsisako dalyvauti programoje. Du pabaigai trumpi dalykai. Priežiūros modelis. Tai yra koordinuotas su priežiūros modelis, kuris yra taikomas Eurodax, SIS ir VIS. Tai yra modelis, kur domenų priežiūrėtojo įstaiga yra centrinė įstaiga, bendradarbiavot su nacionaliniais priežiūros pareigūnais. Ir mes manome, kad toks modelis visiškai tinka plėtojant laisvės e, saugumo ir teisingumo erdvę. Ir galiausiai mes kalbame apie sistemos saugumą ir teikiame keletą techninių e, rekomendacijų. Mes siūlome komitetui šias rekomendacijas panalizuoti, ypač tas, kurios e, verslo testinumui planoj yra svarbios ir panašiai. Labai ačiū. Dėkoju, Himans. Dabar perkime prie 29 straipsnio darbo grupės, ponas Ben. Dėkoju pirmininkė, noriu padėkoti darbo grupės vardu už tą galimybę pristatyti mūsų nuomonę. E DPS kalbėjo, aš irgi norėčiau susitelkti prie AIS aspektų. Taigi, ką mes savo nuomonėje išdėstume? Mes pripažįstame, jog būtina integruoti sienų valdymą, pripažįstame, kad nelegalios migracijos prevencija yra pagristas tikslas, tačiau prieiname išvados, jog būtina užtikrinti sistemos veiksmingumą ir nustatyti būtinumo ir veiksmingumo principus, kurie nėra pasiekti. Taigi paaiškinsiu, kodėl prieėmė tokios išvados. Komisija nustato įvairias priežastis tvirtinti AIS. Ir atrodo, kad sistema suprantama kaip gera priemonė kovoti su nelegalia migracija. Ir mūsų darbo grupė prie išvados, kad e, toks teiginys nėra labai užtikrintas dėl trijų priežasčių. Pirmoji priežastis. Mes klausėme savęs, ar tokia sistema gali pasiteisinti. Jau toks teiginys kelia abejonių, nes visa sistema pasiteisina tik tai tuo met, jeigu galime daryti prielaidą, kad visi atvykimai iš trečiųjų šalių yra registruojami ES. Kiek mes žinome, nėra jokio tokio scenarijaus pavyzdžio, kad tokie visi trečiųjų šalių asmenys, ypač jų išvykimas, yra registruojamas. Tokios patirties nėra tik tarptautinių lygmenių, net JAF nepavyko tokios sistemos sukurti. Čia norėčiau priminti Europos tam tikrus geografinius aspektus, nes mūsų sienos yra tikrai didelės. Tai sienos kirtimas traukiniais, automobiliais, lėktuvais ir panašiai. Žiūrėkit, kokia įvairovė. Taigi, jeigu nėra tokios pradinės atskaitos taško, tai aišku, kad yra ir pasiekmes. Reiškia, kad ne tik statistika yra nepatikima, bet taip pat ir gali būti nepagristai nesuteikta teisė atvykti į šalį arba klaidingi pateikiami duomenys. Todėl atsakymas į pirmą klausimą, ar įmanoma tokią sistemą sukurti, mūsų atsakymas yra taip. Toliau seka kitas klausimas, ar ES gali kovoti su per ilgų pasilikimų ES teritorijoje. Mes čia nustatėme tris dalykus. Iš tiesų sunku nustatyti, kaip žmonės pasilieka per ilgą laikotarpį, toliau, kad e, jie e, patenka į es teritoriją nepagristai ir taip pat e, kaip tokius asmenys identifikuoti. Trys dalykai. Ir komisija savo komunikate paaiškino, kad pagrindinė problema kol kas yra tokių e, asmenų išsiuntimas iš ES teritorijos. Tai yra problema. Ir čia AIS nieko pasitarnauti negali. Štai pereinu prie mūsų trečio probleminio aspekto. Kaip AIS gali prisidėti prie tokio per ilgo užsibuvimo ES teritoriją identifikavimo, nustatymo. Tai yra įmatoma tik tai tuomet, jeigu įtrauktume biometrinius duomenis. Tačiau norėtume prašyti, kad AIS veiktų SIS-2 sistemos kontekste, kurioje jau yra įtraukti biometriniai duomenys. Taigi, AIS gali pasitarnauti identifikuoti asmenys tik tai tuo met, kai kalbama apie tokius asmenis iš tokių šalių, kuriems yra sutikimos vizos. Tai yra paprastai tokios šalis, kur, iš kurių emigracijos rizika yra mažesnė. Tai yra, dėl tų šitų priežasčių mes turime vis dėlto bejonių, kad AES yra iš tiesų būtina. Ir dar tris kitus dalykus norėčiau paminėti. Pirma, yra statistiniai duomenys jei kova su nelegalia migracija yra vis dėlto ribota, tai tuomet e, do, didelė domenų bazė yra, na, ne, jinai nepasiteisina. Nes e, nėra patikimų duomenų apie, pavyzdžiui, asmenų patekimą į jas. E Kitas dalykas yra sąnaudos, kaštai. Turbūt net nėra būdo kalbėti. Ir trečia, kas jau buvo minėta, tai yra būtent baudžiamo perskimo institucijų galimybė naudotis tais duomenimis. Tiek jums, tiek mums šitas aspektas kelia daug nerimo, todėl primant sprendimai tai būtina atsižvelgti. Štai tokie Tokios yra mūsų išvados, tokios yra mūsų išvados ir tikiuosi, kad tai iliustruoja mūsų tą kritinį požiūrį į AIA sistemą ir žvelgiant į dabartinę visą mūsų situaciją ir komisijos įsipareigojimą ginti duomenų apsaugą, tai kažin ar vis dėlto šitos sistemos prioritetas būtų pagristas. Dar vienas e, pastebėjimas dėl RKP. Klausiausi ponios Zomer ir mes irgi norime įsiaiškinti, kodėlgi vis tik tai būtina kurti naują biometrinių duomenų bazę. Ar nebūtų verčiau naudinga pasinaudoti elektroninio paso turimą sistemą. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Siūlau perėti prie diskusijų. Na, dabar atėjo laikas pasisakyti šešėliniam pranešėjam. Kaip suprastau, poras enčių yra e, ponios Zomer pranešimo, šešėlinis pranešėjas ir atvirkščiai. E, jeigu turėtumėt ką pridurti dėl to pranešimo, uh, E, kurį rengiant esate šešėlinis pranešės, dabar tai galite padaryti, e, galite tarti žodį, ponas Senčio, norėtumėt kalbėti. Na, aš manyčiau, kad gerai dabar tegu kalba kiti šešėliniai pranešėjo, o mes galėtume pabaigoti. Gerai, einame prie šešėlinių pranešėjų, ponas. Ponas Torvalds. Ačiū pirmininkė, yra daug ką pasakyti, bet pabandysiu apsiriboti bendresnio pobūdžio pastabom dėl visos problemos, dėl visumos. Nekalbėsiu apie domenų apsaugos aspektus šį kartą, kadangi parlamente yra e, bendras sutarimas, kad e, reikia geros domenų apsaugos. Tuo klausimu užsiema kiti pranešėjai, kiti šešėliniai pranešėjai. Kai kalbame apie duomenų apsaugą, apie turimą informaciją, mane labiau neramina. veiklos programos. Na, gal ir ne man reikėtų sakyti, kad uh, nereikėtų duomenų programos paremtos Windows programa, ar galbūt reikėtų rinktis Linux sistemą. Bet turbūt žinote, kad aš nesu ša, ša, nešališkas šito klausimu. Vyksta bendros diskusijos ir neaišku, apie kokias sumas kalbame ateityje. Uh, trečdalis pasaulio gyventojų dabar nuolat keliauja, dauguma jų savo pačių šalise kol kas. Tačiau nereikėtų visko įsivaizduoti rožiniam spalvom. Ateityje, kad keliaus mažiau žmonių, visi Duomenės rodo, kad keliauja vis daugiau žmonių ir jeigu nesuvoksime, kad tai turės įtakos ir e, teisėtam ir nelegaliam judėjimui per sėjim, tai iš tiesų būsime kvailiai. Apie techninius sprendimus e, iš esmės nekalbėsiu, kadangi tai nėra dabar pagrindinis klausimas. Manau, galima rasti labai efektyvius techninius sprendimus, jeigu jų bus ieškoma. Tačiau tai nepatenka šitos diskusijos rėmus. Kita mano bendra pastaba būtų tokia jei labiausiai atkreiptumėm dėmesį į tuos, kurie būna ilgesnį e, laiką, negu jiems leidžiama, tai neteisingą klausimą keltumėm. Kalbant apie bet kurią e, šalį, reikėtų klausti, iš kur tokie asmenės atvyksta, kiek jų yra. Ir galima sakyti, kad tai programa e, skirta yra išgaudyti tuos, kurie užsibūna bet tai tik tai kliudytų tikslingesniem, racionalesniem diskusijom. Aišku, e, asmenys, kurie būna ilgesnė negu leista e, laika, aišku, tai įdomu yra. Kokios e, sąlygos tai lemia įdomu ir aišku, turime suvokti, kad tokiem asmenėm reikia apsaugos, medicinės priežiūros, tai mūsų pareiga. Pradėsiu nuo pono Ensio pranešimo. Manau, kad demokratiniai procesai vyksta būtent taip. Jeigu yra parlamento sprendimas, kad reikia programos, tuomet turėtumėm laikytis tokio sprendimo, kol nebus priimtas naujas. Taigi dabar pradedame diskusiją. Ar, ar turime sprendimą dėl to ar ne, tai kalbame ne iš esmės. Sprendimas yra ir jo reikia laikytis. Jeigu yra priežasčių sprendimui pakeisti, gerai, darykim tai. Tačiau kol kas turime vieną sprendimą. Dėl to, kam reikia RKP. Tai e, paspartinti sienos e, kirtimą, sumažinti spūstį prie sienos kirtimo punktų, tai geras argumentas. Jau turime komisijos pasiūlymą, e, nereikia siūlyti savo pasiūlymą ir turėtumėm dabar geriausių būdų pasinaudoti pateiktų pažangiųjų sienų dokumentų paketu. Dėl pono Encių dokumento, ar labiau reikėtų susitelkti į tai, kad būtų palengvinta e, galimybė kirsti sieną ES piliečiams ir tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie e, turi teisę į laisvą judėjimą. Kodėl mes turėtume susitelkti ES e, piliečius, kodėl lengvinti jiem galimybės? RKP turėtų būti skirta trečiųjų šalių piliečiams atvykti. Ar reikėtų keisti Šengeno sienų kodeksą, kad e, būtų e, galima taikyti e, lengvesnė išsame kontrolė daugkartinių vizų turėtojams, tai klausimas ponui Enciu būtų toks, tai RKP ir pažangios sienos neturėtų diskriminuoti trečiųjų šalių e, piliečių, kodėl turėtumėm e, kažkokias lengvatas e, suteikti daugkartinių vizų turėtujams. Tai čia tam tikra sumaištis yra. Faktas yra tas, kad sąjungos sienas kert kerta daug ir daug kartų labai daug e, žmonių ir aišku reikia supaprastinti sienų e, kirtimą. Kartais girdžiu tokius dalykus, taip pat ir šioje diskusijoje kad e, tarsi klausimas susijęs su tais, kurie atvyksta per oro uostus, atskrenda lėktuvais. Tikrai taip nėra. Kiek rusų atvyk, vyksta į Suomiją, pavyzdžiui, dėl įvairiausių, dėl įvairiausių priežasčių, daugiausia teisė, tai, tai daroma tie skaičiai labai e, dideli yra ir e, mechaninės kontrolės būdu šito proceso negalime valdyti. Dėl ponios Somer pranešimo turbūt na, geriausia bus, e, būtų, jeigu kreipčiausi į jūs vokiškai, bet mano vokiečių kalbos gyvėjimai nėra labai geri, tai kalbėsiu angliškai. Na, yra tam tikros e, painiavos, kalbant apie vis, jau tai girdėjom. Tačiau bendrai paėmus, manau, ponė Zomer masto labai panašiai. Tačiau, kaip anksčiau sakiau, aš nesusikoncentruočiau į tuos, kurie būna ilgiau negu jiems leidžiama kad neiškreiptumėm diskusijų. Tačiau aš manau, kartu rasime sprendimus visų paminėtų problemų. Jau tai labai ilgai kalbėjau, tai to baigsiu. Dėkui, pirmininkė. Vielen Dank. Ähm, ich möchte auch mich. Pana Flotr. Ačiū. Aš norėčiau kalbėti apie išmanesės sienas, nes atrodo, kad mes e, geriau, galiausiai sukursime vieną brangiausių piršto atspaudų sistemų pasaulyje. Tai kelia nerima. Iš pat pradžių mes kritikavome faktą dėl to, kad nežinome, kur einame ir tai ir yra problema. Galime nustatyti, kiek žmonių e, atvyktų į ES per AES, kiek jų per ilgai užsibūna. Na, tačiau šiuo metu iš tikrųjų nežinome, kokia yra, būtų, yra tikra statistika. Sutinku su duomenų apsaugos agentūra, mums nereikia didelės e, duomenų bazės. Taip pat sutinku su duomenų apsaugos pareigūnų dėl to, kad ne, aiškiai nežinome, ką darysime su tais žmonėmis. Įvairiose šalise egzistuoja skirtingos sistemos e, ir kiekviena šalis sprendžia, kas vyksta su žmonėmis, kurie užsibūna per ilgai. Jeigu net turime bendros politikos, tai nėra prasmės kurti bendros, bendro duomenų banko. Toliau yra išlaidų klausimas. Komisija jau skaičiuoja, kad tai kainuotų virš milijardo eurų Mes žinome, kad šie domenų bankai gali tapti nebekontroliuojami, kaip yra įvykę. Kaip pavyzdžiui, Junktinės valstijos teismas uždraudė naudoti vieną tokių sistemų, nes jį kainavo per brangiai. Mes neturime tokių teismų, kurie panašiai galėtų pasielgti, tačiau turint galvoje krizę, Graikijoje, Ispanijoje dėgiamas vis naujos e, taupimo programos, e, išmokos žmonėms mažinamos ir kaip mes jiems pasakysime, kad kita vertus reikia dar e, skirti statistiniai sistemai, kokį milijoną ar kitą, kaip tai paaiškinsime, bedarbių jaunimui, 50 procentų, kurių kai kurios regionuose neturi darbo. Tačiau mes mėtome pinigus e, tokioms sistemoms, nors jų naudingumas e, nėra visiškai garantuotas. Net šioje salėje mes nežinome, ko iš tos sistemos norime. Pane Somer, jūs reikalautumėte, kad valstybės narės naudotų šią sistemą ne tik sienų kontroliai, bet ir kovai su nusikalstamamu. Tai reikštų, kad policija turėtų prieigą prie pirštų atspaudų Na, turime nacionalinę teisę, nacionalinius įstatymus, kurie Vokietijai, pavyzdžiui, ribotų tokias galimybės. Kai buvo įvesti elektroniniai pasai, mes nusprendėme nenaudoti pirštos spaudų sistemos, nes tokia sistema pažeistų asmenų teisės, asmeninės teisės, o asmeninės teisės yra svarbiau negu policijos dar, po, po policijoje kūriamas na, na, naudingumas Prancūzijoje taip pat tokia sistema nebuvo įdėkta, nes ji kišosi privačius duomenis. O dabar mes norime e, kurti tokią sistemą trečiųjų šalių piliečiams, bet e, teisės yra tokias pačios ir trečiųjų šalių piliečių. Būtume sukūrė diskriminacinę sistemą trečiųjų šalių piliečių atžvilgių, e, kurių atžvilgių būtų taikom e, piršto spaudų reikalavimai. Ir atrodytų, kad trečiųjų šalių piliečiai yra potencialūs nusikalteliai. E, surengėme susitikimą su komisijos atstovais ir komisijos atstovai teigia, kad piršto atspaudų sistema nėra galima techniškai o tokios, tokios sistemos naudojimas gali dar ir padidinti eilės. Todėl aš nelabai suprantu, kaip tokia biometrinė sistema veiktų. Turime vizų informacijos sistemą ir žinome iš bandomosios programos, kad trys minutės reikalingos paimti piršto atspaudus iš vienos pens, taigi tai sukeltų e, iš tikrųjų eilių padidėjimą. Ir jeigu manome, kad atvykstančių žmonių skaičius didės, tai tikriausiai nebebus vietos toms eilėms netgi pasienio postuose. Norime skatinti turizmą, e, verslo kontaktus, akademinius kontaktus, ar norime priversti tuos žmonės stovėti eilėse valandų valandas. Komisijos poveikio vertinimas iš tikrųjų neįvertino poveikio, e, pirštos vadų poveikio pagrindiniams teisėms ar e, jų poveikio laukimo laikui. Jeigu norite automatinės sistemos, tai reikia pasiaiškinti, reikia panalizuoti taip pat ir baudžiamosios teisės institucijų galimybę pasinaudoti šiomis e, programomis ir šiomis duomenų bazėmis. Komisija apie tai nieko nesako, reikia išanalizuoti, kokį poveikį tai turėtų e, pagrindiniams teisėms, e, laukimo laikui ar e, Europos sienų saugumui, jeigu norime įdėkti tokią sistemą, reikia aiškiai suprasti apie įvairlypius poveikius, reikia, kad parlamentas įvertintų tuos poveikius. Koks yra toks, tokios politikos poveikis? Tai turi didžiulį Šalia įtaka pagrindiniams teisėms e, ar tai, kaip valdomi oro uostai ar apskritai Europos ekonomikai. Tikiuosi, kad sutinkate su mano nuomonė. Pirmininkė, kalbėsiu pakankamai trumpai, norėčiau pakalbėti apie atvykimo išvykimo sistemą. Aišku, aš ir mano kolegos e, pritarėme tokios sistemos įvedimui, nes jį padėtų sumažinti, bent jau teoriškai, e, sumažinti nelegalią migraciją. Ir tai padėtų valstybėms narėms daugiau dėmesio skirti e, tokiems, tokiams problemams. Tačiau man kyla keletas nedėlių problemų. Ne, dėl, ne tiek dėl pačios sistemos, bet dėl tokio klausimo logistikos. Turiu tiesiog nes patirties dėgiant informacinę sistemą, informacinės sistemas, tik, tiek politinėje sistemoje, tiek už jos ribų. 90-mečių pradžioje aš savo teisės bendrovėje dėgiau teksto atbarojimo sistemą. Tais laikais, man atrodo, duomenų kaupikliai galėdavo talpinti apie 100 megabaitų kambaryje, kuris turbūt e, būdavo panašaus ploto kaip ši salė ir kur reikėdavo ir e, atitinkamą temperatūrą užtikrinti. Tas, tuos kompiuterius reikėdavo nuolat atnaujinti. Ir po to, po 20 metų, buvo dėgiami nauji e, projektai duomenis kaupti sveikatos apsaugos sistemos, e, e, socialinių išmokų sistemose ir sienų kontrolės sistemose. Ir e, tokių sistemų kaštai gali tapti nebekontroliuojami. Ir turint galvoje, kad reikėtų pakankamų investicijų įdėkti šią AIS sistemą ir RKP sistemą, norėčiau paklausti apie vidaus saugumo fondą 14-20 metams. Ar iš tikrųjų mes jį kontroliuojame, ar, ar e, būsime e, visiškai apgauti dėl samatų, ar mes kontroliuosime e, tas sutartis, kuriant tas sistemas, ar jos bus visiškai nekontroliuojamos biometriniai duomenys ir prieiga prie jų e, teisės saugos tikslais. Na, aišku, tai turėtų būti integrali AES sistemos dalis nuo pat pradžių, o ne reikėtų e, šių sistemų paskirtis plėsti vėliau. Turime įvairios patirties iš vizų informacijos sistemos, pavyzdžiui, Eurodac, kitas pavyzdys, kur turime problemų. Taip pat manau, kad rimtai turėtume įvertinti, ar būtina naudoti biometrinius duomenis prieš priimant tokį sprendimą. Tiesiog turėtume pažvelgti į kitų šalių patirtį, ypač jungtinių valstijų, kurie biometrinės sistemas įdegė už didžiulius pinigus. Aišku, kad jungtinėse valstijose operacija pati yra didesnė, kalbam apie milijardus dolerių. Na ir Manau, kad jiems sunku būtų įvertinti, kiek naudos buvo iš tokios sistemos įdėgymo. Na, aš nenoriu pasirodyti esą skeptikų. Aš e, manau, kad manote, kad mano kolegos yra skeptikai dėl euro, bet aš nesu iš tikrųjų skeptikas, tačiau, man atrodo, reikia kelti tokius klausimus. Iš principo taip, aš visiškai pritariu, tačiau praktinė prasme būtų puiku turėti tokią sistemą, Tačiau jeigu mes iš tikrųjų griežtai kontroliuosime finansus ir atsižvelgsime į kitų patirtį, vertinant galimus rezultatus, Atsiprašau, pirmininkė, kad šiek tiek esu neigiamai nusiteikęs, tačiau turime būti labai budrus šiais aspektais. And, uh... Dėkuoju, panu Kirikokovai. Turime ir kitų parlamento narių, kurie paprašė žodžių. Pradėsime nuo ponios Matijų. Dėkuoju pirmininkė. Pirmininkas, siūlyčiau, kad jūs kalbėtumėte trumpai, nes e, mes jau šiek tiek vėluojame savo darbo tvarkę prieš, ypač norime pabaigti prieš koordinatorių posėdį savo debatus. Kaip ir kiti kolegus, aš manau, kad šitas komisijos paketas yra geras siūlymas, tačiau galima jį dar tobulinti. Ypač buvo kalbėta apie kaštus. 350 milijonų eurų mes galėtume peržiūrėti ir sumažinti. Visi skundžiasi ES piliečiai dėl tų sienų, dėl sienų priežiūros. Todėl būtina buvo spręsti šitas skausmingas problemas ir tai daroma laiku. Dėl RKP ponia Somer yra teisi, galbūt komisijos siūlymas nėra labai adekvatus, kodėlgi nepažvelgus į JAV patirtį būtų tikrai protingas sprendimas, nes jų patirtis atrodo pasiteisina ir sistema veikia, todėl kodėlgi nepanagrinėjus jų privalumų, jų patirties, juolab, kad tai daug nekainuotų, taigi iš ta Amerikos patirtis ir mums būtų pravarti. Dėl AIS reglamento. Manau, kad neturėtume nuvertinti to reglamento. Taip pat į teisės saugos institucijų galimybės pasinaudoti biometriniais duomenimis. Aišku, nepažeiskime pagrindinės hartijos, tai turi būti padaryta nuo pat pradžių. Tačiau jeigu tokia sistema veiks ir jeigu policijos pareigūnai negalės turėti prieigos prie tų duomenų, kovojant su nelegalia migracija, tai bus tikrai gaila. Tai turime užtikrinti nuo pat pradžių, nes tokiu būdu kovosime su nelegalia migracija kur kas veiksmingiau. Buvo kalbėta apie eilės laukimo eilės. Visą tai galima įspręsti pirmojo paketo priemonėmis, nes mes žinome, kad e, keleiviai, reguliariai atvykstantis iš trečiųjų šalių ir kurie remiasi pirmojo reglamento nuostatomis, jie keliaus kur kas e, sklandžiau. Ir dėl to ne, nepalaikau tų dviejonių šioje vietoje. Pone Zumedo. Pone Zypel. Dėkoju pirmininkė dėl RKP turiu tokias pastabas. Aš esu kritiška. Ar bus reikalavima iš piliečių pateikti duomenis ir ar nebus e, diskriminuojami kai kurie asmenys. Jau buvo pastebėtos tokio pabudžio problemos taip pat, e, kad mes netikriname visų keliaujančių Europos Sąjungoje. Dėkdami tokią sistemą turėtume pirmiausia pradėti patikrą ir e, tikrinti visus, kurie atvyksta automobiliais, ne tik lėktuvais. Todėl pasisakome už elektroninę sistemą, o ne už uh, anspaudus pasuose, kaip buvo pastebėta, nes e, keliaujančiųjų vis daugėja. Neturėtume skubėti tiekti e, tokią sistemą, kuri nepasiteisins. Turime duomenų apie per ilgai pasiliekančius piliečius, kurie pažeidžia įstatymus, tačiau mes nežinome, kada jie išvyksta. Daugelis ES gyvena nelegaliai, daugelis yra išnaudojimų, išnaudojami darbo rinkoje, kai kurie ES iš tokių asmenų pasinaudoja. Kągi mes galų galę žinome apie tuos asmenys, kurie pasilieka per ilgai ES. Daug domenų neturime. Ir ponė Zomer kalbėjo apie pirštų anspaudus. Na, neblogas dalykas, tačiau dabar žinome, jog yra daug instaliuojama stebėjimo kamerų, gal jos galėtų mums padėti užfiksuoti tos asmenys. Mes manome, kad e, šita sistema nebūtinai veiks e, sėkmingai. Toliau, domenų naudojimasis ir teisės saugos institucijos. Tai yra jokingas klausimas. Dabar taip pat buvo kalbama apie vieną milijardą išlaidų. Tai yra neproporcingos sąnaudos, turint omenyje krizės laikotarpį. Ir todėl tokios, tokio dydžio sąnaudos yra nepagristos. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai, poniai Zomer už parengtą darbo dokumentą ir taip pat e, palaikau užduotus klausimus. Mums reikia sistemos, bet klausimas, kokia yra pridėtinė vertė. Ar tai yra geriausias būdas ieškant mums e, tinkamų atsakymų. Kiek supratau, panos Zomer atsakymas e, optimistinis, o ponas Enčių šiek tiek pesimistinis liko. Ir todėl aš turiu kitokį požiūrį. Aš pats norėčiau vis dėlto užduoti penkis klausimus. Pirmas. Kokia yra tos sistemos pridėtinė vertė? Ką mes iš jos gauname? Kai kurie parlamento nariai jau kalbėjo, taip pat ir EDPS atstovas tą patį klausimą iškėlė. Mes gauname informaciją apie per ilgai gyvenančius piliečius, tačiau neturime jokios informacijos apie tų asmenų vietą, pasilikimą. Ir neturime jokių naujų pasiūlymų, kaip palengventi sugražinimo procedūras. Neturime jokių sprendimų tokioms situacijoms, kuomet trečiųjų šalių valstybės nebendradarbiauja tokio, tokiuose gražinimo procedūrose. Taigi, mano toks klausimėlis. Ir abejonė, kad pridėtinė šitos sistemos vertė nėra labai jau ir didelė. Antras mano klausimas. Jį uždavė ponas Kirkopas. Ar jinai veiks? Kaip matome, per dešimtmetį JAF išleido milžiniškus pinigus, tačiau sistema nėra taip tinkamai veikianti. Kodėl jinai dabar ta sistema turėtų veikti Europos Sąjungoje? Ar nejau Nejaugi mes tikimės, kad mums pasiseks. Trečias klausimas - kiek tai kainuos? Klausiausi pono Enčių. Aš atsimenu, kad e, kai Europos komisija pasiūlė SIS 2 sistemą, jie kalbėjo apie 23 milijonus. ir galiausiai e, ji kainavo 165 milijonus. Jeigu komisija per vid... išorės sienų fondą suteiks valstybėms narėms pinigus, tai čia mes tikriausiai kalbame daugiau nei apie 95 milijonus eurų. Ir galiausiai SIS 2 kainuos 250 milijonų eurų. O dabar apie mūsų sistemos kaštus kalbame kaip penkis kartus brangesnę nei SIS 2. Tai ką, tai bus penki milijardai? Niekas negali atsakyti šitą klausimą. Mano ketvirtas klausimas. O žinote, ką dabar mes galime padaryti? kaip 28 straipsnių darbo grupės atstovas minėjo, mes pradedame dabar SIS antrosios sistemos um, įdėgymą ir darbai dar tebe vyksta. Sakyčiau, turėtume palūkėti ir įvertinti, kągi mes gausime, kokios naudos gausime iš tos sistemos dėgymo, nes mums būtina vengti tų sistemų dubliavimuose nebūtų išmintinga švaistyti pinigus, kuriant naujas sistemas, kai jau veikiančios sistemos mums gali pasitarnauti. Ir galtinis mano klausimas dėl domenų apsaugos. Tiek EDPS atstovas tą pastebėjo, yra labai rimtų abejonių ar duomenys iš tiesų yra apsaugomi šitose sistemose. Taigi, geros pirmininkai, leiskit man pabaigti tokių pastebėjimų. Jau 12 metų vasario mėnesį, kai pirmininkavo Danija įrengė konferenciją Kopenhagoje dėl sienų valdymo apsaugos kartu su ponia Kokola ir ponu Enčiu iškėliau abejonės dėl šitos sienos uh, apsaugos paketo trūkumų. ES turi įsisamoninti, kad yra problemų AIS, RKP ir kitos sistemos ir mes pabrėžiame, kad jau egzistuoja sistemos, technologijos, kurios turėtų pirmiausia būti įdėktos prieš kuriant naujas didžiulės sistemas. Tokia būtų mano nuomonė. Dėkuoju. Ačiū, pane Romero. Ačiū, pirmininkė. Per ankstesnę kadenciją kalbėjome apie migracijos kontrolės priemonės, kovojant su terorizmu, kalbėjome apie tokias sistemas kaip SIS, VIS ir kitas, išleidom 90 procentų biudžeto tam ir pažvelgtumėm dabar biudžetą ir vien ką reiškia turėti prieklapščio tarnybą ar e, palyginti su visu biudžetu išleistu ir VIS ir SIS sistemai, tai iš tiesų tikras skandalas. Pagalvokim vieną kartą apie tuos, kurie gyveno Europoje, atvyko čia dėl vairių priežasčių, jie nėra blogi žmonės nebūtinai blogi žmonės. Ir jeigu, tarkim, jie lieka per ilgai Gal yra kažkokiu tai priežasčių, gal patirinėkim tai, atlikime poveikio e, vertinimą tokios situacijos, o neužsi, neužsimkim tuo, ką dabar darom. Svarstom sistemas, kad ir kokios elektroniškos jos bebūtų, kokios pažangios jos bebūtų. Beveik visi kalbėjo e, rezervuotai. Dabar vadinam tas sistemas pažangiosiom, atrodo, kad tai kažkoks stebuklas, kuris išspręs visas problemas. Ir, bet visuomet, kai pradedama kalbėti apie pažangę tą išmanėją sistemą, aš tiesiog pradedu drebėti. Nes atrodo, kad kalbama apie nusikaltelius, kad kiekvienas emigrantas galimai yra teroristas, neįmanoma taip valdyti Europos. Negalima galvoti, kad gyventojas yra ne, nesažininkas. Tai gal iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie tai, kokios yra tų gyventojų pagrindinės teisės. Tai niekur nenumatyta yra. E, kokie skirtumai tarp valstybių narių, kokios sąlygos ten taikomos, kokios darbo sąlygos, gyvenimo sąlygos, kokios teisės į sveikatos apsaugą, gal kalbėkime apie tai užuot siūlę kas kartą represinius paketus. Tai netrodo kaip Europa, kokios e, norim. Tai e, atrodo, kad tokia Europa, kad e, kaip bet kas, kas atvyksta, yra galimas teroristas. Gal kitaip pažvelkime. Kodėl komisija siūlo tokius pasiūlymus, mane Koracija Vilkė? Pirmininkė sveikinu e, ponios Omer ir pono Encio e, parengtus e, dokumentus dėl komisijos pasiūlymų. Sveikinu šitas diskusijas dabar, nes yra dar neišspręstų klausimų, juos reikėtų toliau vertinti. Žinoma, labai svarbu užtikrinti saugumą mūsų piliečiams, svarbu turėti modernę, efektyvę sienos kontrolės sistemą dėl įvairių priežasčių, bet jau vieną turim, ką tik tai patvirtiname, tai yra naujos kartos ir SIS ir vis sistemos ir norėčiau pritarti Karlos Kojo, kad galbūt būtų naudinga pirma pasiaiškinti, kaip ta nauja internetinė sistema veikia, ar ji veikia, pasimokyti iš patirties ir pagalvoti, kaip toliau tai plėtoti. Antras klausimas, kurį daugelis jūsų jau kėlėte, tai kainos ir e, efektyvumo, ekonominio naudingumo klausimas, finansinių išteklių e, efektyvumas, e, administracinė našta valstybėm, valstybėm narėm. Kai kuriuose valstybėse narėse yra šimtai sienos skirtimo punktų, neskaitant konsulatų, ne visose konsulatuose dabar yra tokių nuostabių priemonių, kad būtų galima tvarkyti registracijos sistemą sutinku, kad labai svarbu, svarbus tie klausimai, kuriuos kėlė Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Dėkoju Jums už Jūsų nuomonės. Turėtumėm daugiau diskutuoti apie domenų apsaugos e, e, privatumo saugiklius, turėtumėm kalbėti apie proporcingumą, apie tą naudą, e, kuri bus duota užtikrinant saugumą. turėtumėm dabar svarstyti sistemą kaip visiškai savanorišką, bet kokiu atveju, nes galbūt e, kai kuriuom valstybėm jos e, reikia, jos nori kitos valstybės narės, galbūt manys, kad tai per brangu, kad tai nėra ekonomiškai naudinga ir e, tai turėtų būti proporcinga ir turbūt lankščiau. Manyčiau, turėtumėm tęsti šitas diskusijas, tai jos labai svarbios. Yes, Pane Infelt, ačiū pirmininkė. Nemanau, kad viešųjų valdžios įstaigų ir didžiulių informacinių technologijų projektų e, derinys yra labai geras. Aš nežinau jokių pavyzdžių, kada didžiuliai projektai būtų sėkmingi. Jie visada viršė biudžetą, retai, kada mm, pasiekia tuos lūkesčius, tačiau niekada nepasimokome. Kas kart, kai tik komisija pateikė pasiūlymą, kuris panašus man į daugelį programų per televiziją, kur bandoma parduoti naujus įrenginius, kurie turėtų išspręsti tas problemas, apie kurias net nežinojai esant. Atrodo, kad ekonominės krizės metu geresnis būdas išleisti 1,1 milijardo e, eurų, kuris tikriausiai pavirs 5 e, milijardais. Ar e, tose šalise, kur jaunimo darbas siekia 50 procentų atsakymas yra sukurti išmaniųjų sienų kažkokią sistemą. Panas Kovalijas minėjo Junktinių valstybių situaciją, netgi Junktinėse valstijose nepavyko e, panaudoti šią sistemą sėkmingai. Tai kodėl mes manome, kad Europos komisija yra geresnė negu Junktinių valstybių vidaus reikalų departamentas. Dar kitas pavyzdys yra Junktinė karalystė, ten atrodo sistema E, veikia geriau, gaila, kad ponas Kirchopas išėjo, tačiau ten taip pat yra didžiulių problemų, o bendrovė, kuri turėjo renkti šią sistemą, buvo atleista, nes visą tai kainavo labai daug pinigų taip pat. Aš tikrai manau, kad turime atidžiau į visą tai pažvelgti ir norėčiau išgirsti atsakymą, kokią problemą mes norime išspręsti. Nes viso to tikslas yra visiškai neaiškus. Pirmoji priežastis, kurią pateikia komisija, yra tai, kad kelionės bus lengvesnės, bus trumpesnės eilės. Apie tai esame girdėję anksčiau. Kai kalbant apie e, patikimų keliautojų programas ar e, keliautojų duomenų sistemas, tai nepadėjo po to. E, kita priežastis rasti tuos, kurie per ilgai užsibūna šalyje, tačiau jų neras vien tik tai užregistravęs jos pasienyje. Jie pakliuvę į žemyną gali būti bet kur. E, be to, sakoma, galbūt vieną dieną policija ir teisės sauga, slaptosios tarnybos galės gauti prieigą prie šių domenų bazų. Ne dabar, bet galbūt. Na, Aš iš tikrųjų neišgirdau ne vieno tinkamo pateisinimo visai, visam šiam projektui ir manau, kad šiuo metu visą šį pasiūlymą reikia mes iš šių dėžę. Ačiū, pakanka diskusijų. Dabar e, paprašysime, kad pranešėjai užbaigtų diskusiją. Ne, dar komisija. Ačiū pirmininkė, mes norėtume pakalbėti. Gal galime trumpai, sako pirmininkas, nes mes vėluojame. Pasitengsiu kalbėti trumpai, pirmininkė. Turbūt e, suprantate, kad iškelta daug klausimų ir problemų ir mes norėtume bent šiek tiek gauti laiko pakalbėti apie šios klausimus. Pirmiausia, bendriausias klausimas buvo būtinumas ir proporcingumas. Ar reikia šių sistemų, ar jos proporcingos? Mūsų atsakymas yra taip, žinoma. Ne tik dėl to, kad mes manome, kad mums ekonominės krizės reikia dar brangios sistemos, dar vienos brangios sistemos. Mes suprantame ekonominį kontekstą, kur teikiamas šis pasiūlymas ir labai e, kukliai žiūrime į ankstesnę patirtį, kuriant tokias sistemas kaip, pavyzdžiui, VIS ar SIS-2. Ir iš tikrųjų, jeigu yra pasimokyta iš tų sistemų dėgymo, tai kaip geriau būtent parengti tokius pasiūlymus, e, išlaidų analizę. Na ir patirtis leidžia mums teikti šį paketą atsižvelgiant į išlaidas ir į turinį. Kokia yra taikymos rytis? Išgirdau įvairių nuomonių, kalbant apie migraciją, per ilgai užsibūnančius asmenius, ar tos sistemos pakankamai geros, kad išspręstų šią problemą. Manau, kad e, pamirštamas e, vienas dalykas. E, svarbiausias tikslas AIS yra ne tas. Tai yra padėti pasienio pareigūnams, kurie šiandien, paliekant našalyje prielaidas, ar jie klysta, ar gali būti teisingos ar neteisingos, tačiau pagal dabartinius skaičius, ne prielaidas, pasienio pareigūnai susiduria su problemomis tinkamai gyvendinant Šengenos pasienio kodeksą. Taip pat e, norėčiau pakalbėti apie kai kurias komiteto narių pastabas dėl išorės sienas ir apie tai, ar pasieniečiai registruoja visus išvykimus, ar yra pakankamai pajėgumų. Taip. Šiandien kasdien pasieniečiai prie kiekvieno sienos kirtimo punkto ar e, pajūryje ar sausumoje registruoja visus, kas atvyksta ir išvyksta. Tačiau visą tai jie registruoja popieriuje, dėdami antspaudą, pase, tai užtrunka e, tiek pasieniečiui, tiek keliautojui. Tai yra labai senoviškas būdas e, valdyti sienas. Taigi pirminis šio sistemų tikslas nėra e, gainiotis tuos, kurie paslieka ES per ilgai ar kažkaip juos paženklinti. Pirminis tikslas yra tinkamai moderniai valdyti sienas, kurios pagal bartinės prielaidas, netikės prielaidas, kelia problemų mūsų pasieniečiams. Taigi toks svarbiausias tikslas. Visa kita yra šaltiniai tikslai, kurie taip pat yra labai svarbus. Taip, žinoti, kas per ilgai yra ES ar Šengeno zonoje, tai yra svarbus elementas, tai yra išeities taškas institucijoms, kurios po to gali uh, panaudoti nereguliarios migracijos politiką, kuri egzistuoja. Kažkas sakė, kad reikia pirmiausia skurti politiką. Na, ta politika jau egzistuoja. E, tie, kurių išsibūna per ilgai, yra pažeidžiantis taisyklės migrantai. Ir jau turime gana visapimantį paketą tiek ES, tiek nacionalių lygmenių, e, kaip tą problemą spręsti. Problema yra ta, kad mes nežinome, kas jie tokie yra. Ir e, ši sistema, bet to, kad padėtų valdyti sienas, suteiktų institucijoms išeities tašką panaudoti tą politiką dėl nelegalios migracijos, kurie jau egzistuoja. Taip pat girdau, girdėjau keletą pastabų iš e, domino apsaugos agentūros ir 29 e, straipsnio darbo grupės kai kurių parlamento narių dėl didžiulės duomenų bazės kūrimo, ar tai yra proporcinga ir ką mes tai darytume. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, e, kad siūlomas e, duomenų laikymo laikotarpis tekste yra proporcingas, subalansuojant, suderinant duomenų rinkimą ir e, biometrinis duomenis ateityje. AIS laikymo laikotarpis yra trumpas. Jis apima tik tai tai, kas numatytas Šengeno sienų kodekse kai praeina tas laikotarpis, automatiškai duomenys sistemoje būtų ištrinami. Išlaikymo laikotarpis pagal šį pasiūlymą yra garantija, kad duomenys nebus laikomi ilgiau negu būtinai, apskritai jie yra būtini. Tik tai tiems, kurie E, pasilieka sąjungoje ilgiau, duomenų laikomo, laikymo laikotarpis būtų prailgintas, kad institucijos galėtų panaudoti nelegalios migracijos politiką. Dabar išlaidos. Užduota daug klausimų ir visiškai pamatuotai. Na, pirmiausia, ar mes pasitikime tai skaičiais, kurie pateikti. Ir vėlgi pasakyčiau, visiškai pamatuotai išgirdome palyginimų su kitomis išlaidomis, e, pavyzdžiui, SIS 2 prieš 12 metų. Vėlgi sakyčiau, kad situacija yra visiškai kitokia ir būtent dėl tos priežasties, dėl tos patirties, kurią turime su SIS 2. Taip, SIS 2 ir turėjo kainuoti 23 milijonus iš pradžių, tačiau iš tiesų kainavo 300 milijonų. Todėl mes ir siūlome e, didesnius skaičius, nes mes atsižvelgiame į kitus dalykus, negu kad teikiant SIS 2 pasiūlymus. Taip, išlaidos yra tokios, kadangi mes pasimokėme iš praeities klaidų. Ir šios išlaidos apima viską, tai yra milijardas, bet tai yra e, suma, kuri turi apimti viską, tai yra centrinė sistema ir valstybių narių išlaidas. Todėl papildomų išlaidų nebebūtų E, sistemos kūrimui ir e, jos veikimui iki 20 metų. Kodėl yra skirtumai kelių šimtų milijonų? Man atrodo, kad panas Ensiu sakė, kad e, pagal poveikio vertinimą galtinė suma yra šiek tiek kitokia. Tai yra todėl, kad bandomasis laikotarpis yra ilgesnis negu dabar numatyta pagal naktą finansinę programą. Poveik, poveikį vertinime prielaida buvo, kad pasiūlymas bus patvirtintas 14 metais ir pradėtume sistemos kūrimą 15 metais, o dabar pagal dabartinį planavimą numatome e, patvirtinimą tik tai 15 metais, o kūrimą pradėti 16 metais, todėl e, yra vienreis metais mažiau ir tai paaiškina skirtumą tarp poveikio vertinimo skaičių ir pasiūlymo e, skaičių. Ar tai yra didelės išlaidos? Taip. Tačiau noriu kreipti jūsų dėmesį, tai, kad tai yra vienkartinės išlaidos, kurios po to leistų sutaupyti tas sumas, kurias skiria valstybės narės sienų valdymui per ilgą laikotarpį. Man atrodo, kad poveikio vertinime yra visa apimanti analizė, kuri sako, kad kuri ne, ne, papildo poveikio vertinimą yra dokumentų e, ragino visus pasidomėti tais skaičiais, kurie rodo, kad per ilgesnį laikotarpį būtų sutaupyta e, dėl tų vienkartinių išlaidų pradžioje. Labai trumpai, kodėl Junktinės valstybės nepavyko, kodėl? Todėl, kad e, jų atvykimo išvykimo politika yra visiškai kitokia jie e, pagal nutilėjimą neregistruoja išvykimo, negali įgyvendinti tokios sistemos, kaip mes kūrėme. Ir pagaliau, dėl teisės saugos galimybės pasinaudoti duomenimis, tokios mes, e, tai nėra tiesioginė e, prielaida, tik tai pateikus įrodymus, kad reikalingi, e, toks, reikalinga tokia prieiga po dviejų metų būtų įvertinta tokia būtinybė ir po to teikiamas pasiūlymas dėl teisės saugos galimybės pasinaudoti šiais duomenimis. Dėkoju, ar taryba norėtų trumpai pasisakyti, paklausti pranešėjų tarybą. Pranešėjai, gerbiami piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariai, norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti esamą situaciją ir pirmininkaujančios valstybės planus dėl šių pasiūlymų registruoto keliautojo programos ir atvykimo išvykimo sistemos pasiūlymą jau pradėti svarstyti ES tarybos kompetitingose darbo grupėse Airijos pirmininkavimo metu. Pirmininkaujanti valstybė tęsia šių pasiūlymų svarstymą ir sieks maksimalaus galimo progresą. Šie pasiūlymai yra didelės apimties ir netokie paprasti, todėl jų patvirtinimo pasiekti labai greitai nebus galima. Ir pažymėtina, kad dėrybos dėl šio paketo yra kompleksinės, reikalinga atlikti e, įvairia pusė tam tikrų aspektų analizę, įskaitant finansavimą, kaštų ir naudos analizę, duomenų apsaugos, atvykimo ir išvykimo sistemos tikslai. E, pirmininkaujanti valstybė tęs diskusiją šiais aspektais, siekiant pasiekti taryboje kompromisą dėl kai kurių aspektų iki pusmečio pabaigos. E, taip pat pirmininkaujanti valstybė norėtų padėkoti poniai Renatai Somer ir ponui Jon Enciu už parengtus darbinius dokumentus ir tuo pačiu patvirtinti komitetui, kad atsižvelgsime į pateiktus požiūris, tęsiant pasiūlymų svarstymą tarybos kompetitingose darbo grupėse. E, taip pat dėsime visas pastangas išlaikant pagarbos ir bendradarbiavimo su Europos parlamentu tradicijas. E, taip pat norėčiau padėkoti duomenų apsaugos pareigūnų ir duomenų apsaugos darbo grupiai už jų išreikštą poziciją dėl smart paketo ir pirmininkaujantį valstybę taip pat atsižvelgs ir išreikštus pastebėjimus. E, gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponės, dėkoju uždėmesi. Thank you. Thank you for that. Now... Dėkoju. Na, grįžkime prie pranešėjų. Pone Zomer, ar jūs norėtumėt pradėti? Dėkuoju pirmininkė, aš labai trumpai kalbėsiu. Noriu padėkoti kolegoms už jų išreikštas nuomonės. Jau dabar galiu pasakyti, kad mūsų pranešimas nėra baigtas, tai yra darbinis dokumentas. Todėl, na, suprantama, kad žmonės e, taip e, aštriai reaguoja. Galime iš diskusijų padaryti tam tikras išvadas. Tai akivaizdu ir kolegos tada susidarys tokį platesnį vaizdą. Tačiau dabar jau buvo išreikštos tam tikros abejonės. Ypač buvo kalbėta apie išlaidas. Tiek ponas Enčių, tiek aš pati kritiškai vertiname komisijos išsakytą nuomonę ir tikrai pažadame, kad mes ir toliau kontroliuosime jos pareiškimus. Labai svarbu, kad komisija vertintų ankstesnių sistemų veikimą ir patirtį. Tačiau mes negalime niekaip aplenkti šios svarbaus kaštų klausimų. Toliau biometrinių duomenų apsauga. Kontroversinis klausimas. Duomenų reikia, bet kaip juos apsaugoti. Sistema numatyta iš tiesų yra didžiulė. Ir e, ypač tai pasakytina apie sienas ir sausumos sienas. Sienos didelės, tačiau kaipgi mes galime jas sukontroliuoti įdėkdami šitą sistemą? Ar tai yra realistiniai projektai? Ar tai sistema, kuri bus įdėkta į kiekvieną sienos kirtimo punktą? Bet noriu grįžti prie komisijos pastebėjimų. Juk sistema bus skirta ne tik gaudyti tuos asmenys, kurie pasilieka per ilgai ES. Juk spręsime ir kitus dalykus. Žinoma, mes norime sužinoti, kur dabar yra tie asmenys, kurie pasilieka per ilgai ES. Bet nepamirškime, kad yra ir individualios valstybių narių sistemos, kurios remiasi renkamais duomenimis ir tų sistemų tikslas jau dabar yra baudžiamojo persikėjimo institucijoms teikiama didelė pagalba tokios sistemos jau pasiteisino ir veikia sėkmingai. Šalis esančios Šengeno sistemoje pastebėjo, kad įdiegus Europinę sistemą bus įmanoma keistis sėkmingai, keistis be kitako duomenimis. Taigi mes toliau nagrinėsime kartu su ponu Ensiu, kaip mes galėtume įvertinti visus jūsų klausimus ir pastebėjimus ir pateiksime jums rekomendacijas. Ponas Ensiu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už išsakytas nuomonės, abejonės, idėjas. Užtikrinau, kad mes pasitengsime atsižvelgti į pranešimo projekte į visas tas nuomonės. Taigi, norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Visi komisijos dokumentai dėl e, pažangios sienos iš tiesų remia naujos sistemos kūrimą, tačiau juose nevertinamas proporcingumas Todėl toks požiūris iš tiesų neleidžia išdiskutuoti, kokia iš esmės yra problema ir kokie yra sprendimai. Komisija įtliko poveikio vertinimą ir jisai buvo vertinamas kaip pakankamai platus ir nekonkretus. Todėl norėčiau pakviesti iš naujo įvertinti pažangių sienų pasiūlymą ir mums parlamente atlikti savo poveikio vertinimą. Nes buvo išreikšta abejonių, kad nepakanka vieno komisijos poveikio vertinimo ir reikia dar vieno. Taigi džiaugiuosi, kad diskusijos buvo tikrai pakankamai aštrios ir dėkoju visiems kolegoms. Kągi, teskime mūsų posėdį. Kaip jau minėjau, mums, mes vėluojame, todėl turėtume iš karto eiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra vienuoliktasis punktas bendrėjai nuostatai dėl tolerancijos skatinimo. Ir čia išklausysime Europos tolerancijos bei susitaikymo tarybos žymių teisės ekspertų grupės pranešimo. Tai yra 2008 metais Aleksandro Kvašnievski, tai yra Lenkijos prezidento įsteigta nevyriausybinė organizacija. Ir e, tarybos e, idėja yra ta, kad e, Europos taryba turėtų prisidėti prie kovos su rasizmu ir ksenofobija ir antisemitizmu. Taigi e, pirmininkų sueiga paprašė sustikti, e, kad komitete būtų sustikta su e, šios organizacijos atstovais. Ir kaip tik šiandieną Europos tolerancijų susitaikymo tarybos atstovai atvyko į mūsų posėdį ir pasiruošė pateikti savo pranešimą. Aš turiu atstovų sąrašėlį, kuriems yra skirta po 5-7 minutės. Jeigu jums pavyktų sutilpti šitą laiką, tai tuomet mes galėsime dar ir diskusiją surinkti. Pirmas bus profesorius Jornas Dindstein. Tai yra Televivo universiteto e, profesorius, Tartautinės teisės asociacijos pirmininkas ir jungtinių tautų e, atstovas, atstovas jungtinėse tautose. Toliau žodį suteiksiu Ugo Genezio. Tai yra buvęs aukščiausio Italijos teismo teisėjas, taip pat e, Sanremo humanitarnės teisės instituto profesorius. Toliau Danielis Turneris irgi teisės ekspertas. Taigi pirmiausia žodį suteikiu Bilferstui Taigi, žodis Bilui. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti Libė komitetui ir taip pat jums pirmininkė už kvietimui. Aš esu Bill ir yra, esu Europos tolerancijos bei susitaikymo tarnybos generalinis sekretorius, kuris tai yra e, taryba, kuri buvo sukurta 2008 metais buvusio e, Lenkijos prezidento Aleksandro Kvašnevskio. E, taip pat į tarybą E, sudaro ir buvę ministrai Aznaras iš Ispanijos, Buzekas iš Austrijos ir Vikė Freibergai, tai yra buvusi Latvijos prezidentė Rita Zismur iš Vokietijos, Altnorisma iš Albanijos ir taip pat Kipro atstovai. Taigi štai kokie žymus asmenys, buvę politikai ir jie paskyrė savo veiklą tolerancijos ir susitaikymo tarybos veiklai. Taip pat e, Vaclavas Gailas e, rėmė mūsų tarybos veiklą. Taigi šitas projektas, kuris mūsų būrė, prasidėjo 2011 metais. Taigi praėjus trims metams po uh, krizės Europos Sąjungoje ir po to, kai politikai uh, padarė įvairiausių pareiškimų, kad e, daugia kultūriškumo politika ES nepasiteisina. E, yra Europos taryba, Europos komisijos iniciatyvos e, ir kitos organizacijos pranešė, jog Europos Sąjungoje stiprėja rasizmas ir ksenofobė bei antisemitizmas. Tuo metu vyko e, Balkanų susitaikymo konferencija ir buvo nuspręsta prašyti patarimo žymių Europos teisės ekspertų, kad jie įvertintų teisinę įvairių ES e, valstybėse ir taip pat įsiaiškinti, e, kaip ne tik teisiškai yra apibrėžiama tolerancija, bet taip pat nustatyti, kokios yra tos gerusios praktikos ir kaip sprendžiami e, tokie e, klausimai kaip e, skaros nešiojimas, ksenofobija, e, kaip yra e, traktuojamos e, musulmonų šventyklos miestų centruose ir įvairūs kitokie klausimai. Taigi, e, Mes padarėme e, savo tyrimą ir paskelbėme savo dokumentą pernai Bruselėje, kuomet buvo teikiama, m, mm, teikiamas apdovanojimas e, Serbijos ir Kroatijos prezidentams už toleranciją. Ir galiu Jums e, informuoti, kad mes taip pat rengiame dokumentą e, bendradarbiavimui su Europos taryba Ir Varšuvoje surėmė taip pat e, konferenciją šio klausimu. Ir taip pat pradėjome šio dokumento pristatymą nacionalinėse sostinėse. Ypač pasistomėjimą į priekį Rumuniją, nes e, mūsų pasiūlymai, išvados bus e, netgi įtrauktos į Rumunijos nacionalinius įstatymus. Taigi pristatymą mes taip pat pasiūlysime ir Budapešte, taip pat Čekijoje, Madride, Berlyne, Paryžiuje ir kitose sostinėse. Taigi čia sustosiu ir žodį suteiksiu profesoriui Dinšteinui, kuris vadovavo mūsų darbo grupiai kuris pristatys mūsų siūlymų novatoriškumą. Ačiū. The second floor goes to Mr. Dingstein, the chair of the... Taigi dabar Dingstein, ponas Dingstein, ECTR pirmininkas. Ačiū ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Po šios įžangos tiesiogiai norėčiau perėti prie esmės norėčiau pasakyti, kad yra daug kartų kartuojami įsipareigojami tolerancija Europoje ir visur kitur. Galima a, cituoti daugybę dokumentų, tačiau tas, tie įsipareigojimai yra bendri, amorfiški, tačiau niekas nes, nelaiko savęs netolerantišku. Bent jau aš nesutikau tokio žmogaus. Tačiau niekas nežino, ką reiškia ta tolerancija. Įdomu tai, kad nėra jokios sutarties, kurie apibrėžtų toleranciją nei Europoje, nei e, pasauliniu mastu. Nėra tokios sutarties. Visi kalba apie skirtingus dalykus, tai yra apie diskriminaciją. Strasbūre žmonės nustebo, kad tolerancija turi savo gyvenimą už tolerancijos ribų. Galima pasakyti, galima, mes pasakėme, kad gali būti netolerantiškas, nebūdamas diskriminuojančių asmenių. Kodėl yra tendencija vengti šio klausimo? Gali būti daug atsakymų šį klausimą. Aš pats įtariu, nesu įstikinęs, tačiau manau, kad taip yra dėl to, kad žmonės yra atsidavę pilietinėms teisėms, kaip ir čia esantis, susiduria su konfliktu. Nors viena vertus visi yra tolerantiški, nori būti tolerantiški, kita vertus dėl Europoje pastarųjų metų įvykių žinome, kad būna laikų ir vietų, kur kai širdyje jauti, kad kaip ten bebūtum atsidavęs tolerancijai, reikia kažkokių e, išimčių, niekas nekalba apie klausimą atvirai, tuomet jo vengiama. Aš nesakiau, e, kad jūs vengiate, bet visi vengia tuomet. Na, o Vox Populi Europos šalise nuolat e, sviruoja ir esu įstikinęs, kad visi žino, jog dėja yra, subtiliai tariant, vėjų pučiančių neteisinga kryptimi daugelį ES šalių. Ir todėl mes manome, kad mes negalime leisti savo nekalbėti apie šį klausimą, priešingai reikia jį kelti ir reikia jį spręsti. Tai reikia daryti per e, nacionalinius teisės aktus, kurie išdėstytų formulę kiekvienoje šalyje atskirai ir tuo pat metu e, jų turėtų būti pagrista tam tikrų bendrų vardiklių, kurį mes stengiamės parengti. Taigi tai mes ir bandome padaryti. Tekstas, kurį mes esame parengę ir kuris buvo išplatintas, kai kurie iš jūs tikriausiai jį perskaitė, nėra kažkoks tekstas išrėžtas akmenyje, tai yra pamatinis statutas. Mes pasakome, tai yra pasiūlymas viskas arba nieko. Priešingai. Mes manome, kad jis gali būti pritaikintas e, ypatingiems įvairių šalių poreikiams. Kiekvienoje šalyje teisės akte jis gali atrodyti šiek tiek kitaip, kol yra tie bendri vardikliai išdėstomi. Kokie tokie bendri vardikliai iš esmės būtų? Trumpai turėtų būti įdėgiama dichotomija – teisė būti kitokiam ir kiekvienoje šalyje turėtų, kiekviena šalis turi, gali turėti visuomenę, kuri turėtų savo tapatybę ir tie du dalykai turėtų kažkaip dėrėti. Tai ir yra iššūkis, kaip apibrėžti vieningą visuomenę nesimiliuojant atskirų grupių, tuo pat metu kaip užtikrinti įvairovę be šalies disintegracijos. Įvairovė taip, bet disintegracijai ne. Na ir svarbiausia mintis yra koegzistavimas, tai yra kompromisas. Ir beje, mes manome, kad įvairovė koegzistencijos būdu net, neturėtų būti parko statinė, o klyjei, kuri kurie sulibdytų šalį. Dėl paties teksto, kurį turėtumėte turėti, yra jame devynios dalis, trumpai, trumpai norėčiau jas apibūdinti. Pirmoji dalis patekė keturis apibrieštis. Na vėlgi, ne viena apibrieštis neturėtų jums skambėti labai originaliai. Tai yra, jose yra e, elementai įtraukti iš kitų tekstų. Tačiau Niekur nėra tokių keturių apibrėžčių, kaip jos pateiktos čia. Tai yra tolerancija, gra, grupė, grupės šmeištas ir nusikaltimai iš neapykantos. Pirmiausia, tolerancija. Tikriausiai girdėjote, kad tai, ką mes bandome pasiekti, tai yra suderinti įvairovę ir įvairovę bendroje visuomenėje. Svarbesnė yra grupė apibrieštis. Čia mes remiamės ortodoksinę, tradicinę nuorodą į etninę, rasinę, kultūrinę, religinę ir e, kalbinę grupę, tačiau e, pagal pastarojo meto įvykius mes taip pat šią apibriežtį papildėme ir kitais elementais. Tai yra e, lyties tapatybė ir seksualinė orientacija. Mes manome, kad e, šie apibrieštis turėtų būti atviro pobūdžio, galbūt ją būtų galima papildyti kitais elementais. Vėliau. Tai yra svarbu. E, dėl grupinio šmeišto. Tai yra labai svarbu, nes paprastai e, žmonės mano, kad grupinis šmeištas turėtų būti draudžiamas tik tuo met, kuomet skatinamas smurtas. O mes sakome, kad aišku, kad e, skatinamas smurtauti yra elementoriškas dalykas, tačiau net ir tiesiog e, pajokos iš grupės, šaipimasis taip pat e, turėtų būti įtraukti, pavyzdžiui, pasakymas, kad visi čigonai yra vagys, yra jau grupinis šmeištas nusikaltimai iš e, neapykantos e, yra e, dalykas, kuris susijęs su priklausimu grupiai. Tai yra, gali būti traktuojamas nusikaltimas kaip įprastas nusikaltimas, tai yra nužudimas ar panašiai, tačiau tai yra padaroma dėl to, kad auka asocijuojamas tam tikra žmonių grupe. Tokia pirma dalis. Antra dalis išvardina ksenofobiją, antisemitizmą, antifeminizmą ir homofobiją. Tai yra tik tai iliustracijos, tačiau kartais svarbu kalbėti konkrečiai, o ne apskritai. Trečioje dalyje išvardėjamos žmogaus teisės, apie kurią čia kalbame. Ir svarbiausias elementas, kurį mes čia pridedame, tai yra, tai turėtų būti ne, ne vertikalė, e, taikytina individui ir iki vyriausybės ligmens. E, šie reikalavimai turėtų būti horizontalūs taip, taip, taip pat tarp individų ir grupių. Grupės turėtų toleruoti vieną kitą taip pat. Labai bendrai, e, apskritai Europoje pastaikojama, kad e, grupių atstovai reikalauja tam tikro specialus traktavimo, apsaugos ir panašiai, o kai kalbama apie kitas grupės, tuomet tylima. Ketvirtoje dalyje yra taikymo pribojimai ir čia turbūt yra svarbiausia dalis, nes mes norime pasakyti, e, kad e, kalbant apie žmonės, kurie atsidavė civilinėms laisvėms, e, tolerancija neturėtų būti neribota. Negali būti tolerantiškas netolerantiškiems. Jeigu pati grupė pasisako už toleranciją, jie priešinasi tolerancijai, jie nenusipelno tolerancijos. Ir čia kalbame apie konkrečius klausimus, jų yra daug, nuo kovos su terorizmu iki moterų apipjaustimo. Nereikia toleruoti nei vieno, nei kito. Taip pat reikia turėti galvoje, kad tokia tolerancija turi būti abipusė Penktoje, penktoje dalyje kalbame apie kontroversišką migrantų klausimą. Tai yra karštas klausimas Europoje. Ir mes teikiame pasiūlymą, kad viena vertus tolerancija turi būti demonstruojama ne tik esamoms grupėms, bet ir naujoms grupėms, tai yra migrantų grupėms. Kita vertus, jeigu turite migrantą, kuris atsisako e, laikytis koegzistavimo principo bendroje visuomenėje, tuomet, kol tas asmuo nėra pilietis, yra, visuomenė turi tam tikrą pranašumą, nes ji gali tada pasakyti, tu pažeidai teisę e, pasilikti šalyje, to negalima sakyti piliečiui. Piliečio negalima išvaryti, tačiau ne piliečiui galima jam pasakyti, kad jis turi išvykti. Jį galima taip sakant, išvaryti. Tai yra galbūt kontroversiška, bet taip pat yra subtilus, delikatus e, skaudžios problemos sprendimas. Šešioji dalis susijusi su įgyvendinimu. Čia mes teikiame visiškai naują pasiūlymą. Ne tik numatyti vyriausybės, administracinės komisijas, kurios e, užsiimtų šios temos gyvendinimu, kas yra daugelėje šalių, bet įkurti nacionalinę tolerancijos stebėsenos komisiją. Ji turėtų būti nepriklausoma nuo vyriausybės, ją turėtų sudaryti žymus e, žmonės, nedalyvaujantis valstybės valdyme ir jie turėtų turėti valdžią stebėti ir teikti rekomendacijas ir galbūt kalbėti apie tokius dalykus kaip švietimas ir panašiai. Septintoji dalis susijusi su baudžiamosiamis sankcijomis, baudžiamąją teisę. Čia mes manome, kad mm, grupinio šmeišto ir neapykantos nusikaltimų klausimai yra labai svarbus. Taip pat kalbame apie nepilnamečius ir panašiai. Aštuntoje dalyje kalbame apie švietimą, tai yra klausimo esmė. Švietimas yra būtinas. Nuo lopšio iki e, grabo lentos, taip sakant. Į švietimo sistemą reikia įtraukti ir jaunuolius, ir suaugusiosius. Be to, klausimas kyla, kaip mokyti mokytojus. Mokyti reikia netgi e, teisininkus ir teisėjus, policijos pareigūnus ir taip toliau. Tai nėra visiškai paprasta, tačiau tai reikia daryti ir tai įmanoma padaryti mūsų nuomonę. Na ir pagaliau devintojo dalyje kalbame apie žiniasklaidą. Mes manome, kad žiniasklaida turi parengti savo etikos kodeksus. Aišku, nenorime, kad e, vyriausybės kontroliuoti žiniasklaidą, taigi žiniasklaida turėtų prižiūrėti pati save. Taip pat yra ir interneto klausimas, mes jo tyčia vengiame, nes klausimas, kaip prižiūrėti internetą, yra aptariamas karštai įvairiais aspektais ir įvairiomis dimensijomis ir mes manome, kad tolerancijos prasme dar reikia palaukti dėl interneto. Taigi trumpai rezumuojant, šio dalyko Europa šiandien išvengti negali, šį klausimą reikia spręsti ir čia mums reikia jūsų pagalbos. Mes manome, kad jūsų komitetas, atskiri komiteto nariai gali mums padėti, kad būtų priimti tokie nacionaliniai teisės aktai ir mes dėkotume, jeigu Libe komitetas galėtų pritarti šiam projektui, šiai idėjai. Dar kartą sakau, mūsų nedomina atskiros detalės, kurios jums būtų priimtinos ar neprimtinos. Tačiau mums svarbi yra pati kryptis, o ne konkrečios detalės. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ir galutinis žodis, prašom, jeigu galite trumpai, kad galėtume skirti šiek tiek laiko parlamento nariams pasisakyti. Ugo Genesio, Judge of Supreme Court of Italy. Ponas Ugo Genesio, Italijos aukščiausio teismo justicijas. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėt žodį. Tačiau, manau, kolegų pristatymai buvo išsamus, buvo išsamei pristatyta tai, ką mes norėjome pristatyti. Norėčiau pasakyti, kad mūsų eksperto grupėje taip pat e, buvo dar e, trys kolegos, kurie negalėjo čia šiandien dalyvauti. Tai yra E, profesorius Rain Müllerson iš Estijos, profesorius Daniel Turer iš Šveicarijos ir profesorius Rudiger Wolfram iš Vokietijos. Dabar tiesiog norėčiau palikti daugiau laiko diskusijom. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų trumpą pareiškimą. Na, o dabar galėsime išklausyti komiteto narių. Pone Zipel, jūs kalbėkite pirmoji. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ekspertų grupiai už atliktą darbą. Turiu pasakyti, jog rezultatas bent jau manęs visiškai neįtikina. Buvo minėta, jog labai daug kalbame apie diskriminaciją, bet e, netiek daug apie toleranciją. Tai rašote ir savo dokumento pradžioje, kad tolerancija yra priešingybė diskriminacijos, bet aš net, netaip galvoju, mes negalime tolerancijos vertinti vien per diskriminaciją diskriminacijos prizą. Tai yra veiksmas, jeigu, tarkim, sakoma, to darbo negausi arba šito būto negausi, nes esi migrantas. Kažką dėl to galima padaryti, tačiau netolerancija plačiau paėmus yra tai, su kuo tvarkytis kur kas sunkiau yra. Imtis veiksmų jau to sunkiau. Ir daugeliu klausimų mums reikėtų laikytis politinio demokratinio požiūrio. Kalbėjote apie tai, jog uh, netolerantiškas e, elgesys e, e, pasireiškia labai kritiškai, tarkim. Tačiau tai neišsprendžia šito klausimo, kaip yra tuo atveju, jeigu mūsų pačių piliečiai uh, nesilaiko mūsų pačių vertybių, nėra tolerantiški. Aš manyčiau, kad mes kaip visuomenė turime tai spręsti, e, turime svarstyti tokią netoleranciją ir manyčiau, kad tvirta demokratija turi galėti padėti spręsti tai. Nežinau, ar tai mūsų gyventojai imigrantai, ar mūsų piliečiai yra netolerantiški. Ar tolerancija turėtų būti dėstoma mokyklose kaip dalykas. Tolerancija yra požiūris į kitą žmogų. To negalima išmokti kaip abecelės ar išmokyti kaip matematikos. Vis dėlto, kas e, daroma kai kuriuose mokyklose, tai yra dalis uh, pavyzdžiui, tikybos dalyko, per tas pamokas apie tai kalbama, tačiau pats dėstomasis dalykas tolerancija, mano požiūriu, būtų problematiškas. Ponios Sipel buvo paprašyta kalbėti trumpai. Paskutinis sakinys, pirmininkai, jums leidus žiniasklaida. Per pastarąsią savaitęs, mėnesius girdime daug diskusijų apie žiniasklaidos laisvę E, kvotos e, ar procentų nustatymas e, programuose, kiek kam laiko skirti. Na, tai taip pat mano supratimu problematiška, kas kur kas svarbiau, tai kaip žiniasklaida pristato klausimas ir turiu klausimų dėl to, kaip siūlote konkrečiai tai spręsti. Nepamirškime, kad Mes esame suplanavę koordinatorių posėdį ir ten yra atskira darbo tvarkė. Prašyčiau kalbėti trumpai. E, kalbant apie asmenų įkalinimą už e, jų išreikštą skirtingą nuomonę, tai reiškia, kad e, tai susijęs su absurdu, tai yra neteisinga jų atžvilgių. tie žmonės, kurie save laiko akademikais ir e, pateikia kažkokias kvalifikacijas, tai yra keista, nes genofobija yra tam tikras mm, siauras mąstybas. Ir kaip galime už e, tokius dalykus persikėti asmenis, kaip persikėti asmenis už e, rezinę nuomonę. Tai yra tikrai tam tikras nesusipratimas e, ir klaidingas akademinio pasaulio mąstymas. Tai daugiau pasako apie tų e, akademikų klaidingą mąstymą nei apie tų žmonių nusikaltimus. Mes e, neužkirsime kelio tiems žmonėms klaidingai mąstyti. Kai kalbame apie kaltinimus, reikėtų uh, veikiau elgtis atsargiai ir nekiršinti tokio smurto. Fizinis polimas e, prieš uh, mažumas tampa vis retesnis. Ir žmonės, kurie pateikė įvairiausius svarstymus, ypač iš akademinio pasaulio, tokių darosi vis daugiau ir daugiau. Ponas Klys. Taip, aš manau, kad esu vis tik tai tolerantiškas asmuo ir niekas neturėtų prieštarauti tokiems savokoms kaip tolerancija, mandagumas, kultūringumas, tačiau kažin ar valstybinėms institucijoms reikėtų tvirtinti kažkokias baudžiamasias priemonės šioje srityje, nes mes painėme daug dalykų. Visose valstybėse narėse yra teisės aktai, kurie reglamentuoja tokio pobūdžio nusikaltimus. Ir aš manau, kad e, šis rytis yra pakankamai reglamentuota. Tai yra laisvės pažeidimas, pagrindinių ES teisų pažeidimas. Ir tai būtent man ir kelia problem, problemų, nes tai yra tam tikra cenzūra valdžia per žiniasklaidą, per kitas priemonės turėtų skatinti toleranciją. O man kyla klausimas, ar apskritai tai manoma daryti. Tolerancija turėtų būti kiekvieno iš mūsų elgesio pasiekmė yra literatūra, yra menas ir kiti, kitos priemonės, tačiau numatyti kažkokias baudžiamasis priemonės tai yra visiškai klaidingas požiūris. Jūs patys savo prieštaraujate ir jūs e, pasisakite beje prieš cenzūrą. Tuo tarpu sakyčiau, kad e, jūsų išvados netgi yra pavojingos tam tikrais atvejais. Jūs sakote, kad jūs nepažydžiate žodžio laisvės, tačiau praktiniai rezultatai yra priešingi, juk vis darosi sunkiau kritikuoti tą masinę migraciją, nes e, jūs e, pristatymo pradžioje minėjote, kad kai kurie valstybės vadovai pasisako už daugia kultūriškumą. O čia buvo sakyta, kad daugia kultūriškumas yra nesėkmi ir mes to negalime nuslėpti ta masinė imigracija egzistuoja, o šitas primestas e, daugia kultūriškumas dėja nepasiteisino. Dėkoju. Dokumente kalbama apie švietimą. Tačiau e, švietimas turėtų remtis faktais ir nėra jokių faktų jūsų dokumente. Jūs tik tai primete nuomonės, tam tikras dogmatinės nuomonės, kurios e, e, remiasi milijonų Europos piliečių neapykanta migracija. Taigi tai nėra švietimo nuomonės, tai yra indoktrinacija nuo e, lopšio iki grabo lentos. Jau nuo 84 metų buvo kalbama apie mokesčių mokėtojų pinigus naudojamus tam tikroms mažumoms. Kalbam apie mokesčių mokėtojų pinigus naudojimus knygoms ir kitiems dalykams. Tikrasis e, nus, jau nepilnamečių nusikaltelių auklėjimas yra būtent per švietimą. Mes turime juos iš naujo perauklėti ir tačiau ES po tokio požiūrio iš tiesų tampa verta pajokos. Ir mes norime pasisakyti prieš tokias, tokius projektus, kuomet mažumos yra verčiamos sugrįžti į savo šalis. Yra tokia mažuma kaip žydai, kurie jau dabar patiria spaudimą. Taigi viskas susijęs su propaganda ir tai yra tik tai naujų teiginių e, rinkinys, kuris turi būti atmestas. Kaipgi mes galėtume kalbėti apie toleranciją ir taip pat tuo pat metu genocidą. Pane Weber, ačiū pirminkė, nieko naujo iš kolegų neišgirdau, nes per pastarąsias 48 valandas gavome įvairių peticijų, daugiausiai iš Junktinės karalystės, panaudojant tuos pačias formuluotės, tuos pačius pavyzdžius. Tačiau pasakysi tai ir tai, kad aš visiškai su jais nesutinku, noriu pasakyti, kad tiesa yra ta, kad turime būti atsargus, kurdami teisės aktus šioje srityje, mano šalyje, Rumunijoje. Turime E, kovos su diskriminavimo teisės aktus ir agentūra, iš principo galima sakyti, tvarka, diskriminavimas yra faktas, todėl čia lengva. Tiesa yra ta, kad patirtis rodo, kad būtent įvairūs pasisakymai buvo persekėjami šios agentūros. Ir Šią prasme, manau, kad, kad visas mes lepiasi detalėse ir reikia labai atsargiai kurti teisės aktus. Be to, jeigu kalbėsime apie direktyvą, tai reiškia, kad ji būtų įgyvendinta valstybės narėse po to. Vėlgi, kokio pobūdžio suderinta ES teisės aktą turėtume. Tai, kad šiandien kalbame šiandien apie šį pranešimą, manau, yra gerai, nes gyvename tokiame pasaulyje, kur galime iš tikrųjų elgtis pagal tam tikrus standartus e, pagarbai kitų atžvilgių. Man labai patinka e, žodis tolerancija, geriau pagarba ir įvairovė. Tačiau tolerancija nėra genetiškai paveldima. Priešingai, ją galima įgyti švietimo būdu, mokymo būdu šeimoje, mokykli, mokykloje, žiniasklaidos pagalba. Ir galbūt reikėtų daugiau dėti pastangų šioje, šią kryptimį. Esu įsitikinusi, kad čia yra tik tai labai ilgos kelionės pradžia, būtent šių temų aptarimas. Ačiū. Turiu prašymą iš pono Bekerio pasisakyti vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pabrėžti štai ką. Ši iniciatyva, mano nuomonė, pagrista sveikų protų. Mes žinome, kad Europoje daugėja rasistinių incidentų. O teismai, svarstantys tokias bylas, turi turėti tam tikras koncepcijas. Todėl tokio europinio pamatinio akto reikšmė būtų svarbi, nes ne tik būtų tam tikras atskaitos taškas, bet ir teismams e, būtų tam tikras dokumentas. Čia kalbame apie toleranciją ir pradinius bandymus ją apibrėžti ir talpinti į tam tikrą privalomą e, sistemą. Aš visiškai pritariu tokiai iniciatyvai. Pirmininkas, ačiū. Dabar grįžkime prie mūsų, prie mūsų svečių, kurie užbaigtų šią diskusiją. Tačiau norėčiau priminti, kad trys pasisakymai, kuriuos išklausėme, tai jų autoriai buvo pakviesti pristatyti ataskaitą apie toleranciją ir sustaikymą lybė komiteto kvietimu. Ir tai yra pirmininkų sueigos įgaliojimų įgyvendinimas. Taigi mes Jūs, aišku, turite teisę pasakyti tai, ką pasakėte ir e, nušviesti tai, kokios svarbios yra vertybės ir, ir būtinybė stiprinti ir gilinti e, Europos Sąjungos e, įsipareigojimus kovoti su rasizmu, antisemitizmu ir ksenofobija visomis priemonėmis, vairiais aspektais. Jūs galite pasakyti apie ES sąžinę dėl situacijos, kuomet matome, kad pamatinės vertybės ir principai, kurie yra Europinio DNR dalys, e, nyksta. Pagal kai kurios pareiškimus, kuriuos laikas nuo laiko išgirstame ir Europos parlamente. kuomet tos vertybės yra visiškai sužlugdomas. Taigi, noriu priminti visiems, kad pagal procedūros taisyklės gali pasisakyti visi, kiekvienas parlamento narys, kas nori kalbėti. Taip pat turiu e, šiek tiek e, susigėdęs prisipažinti, kad kad šiuo jautriu klausimu, e, svarstant šį jautrų klausimą, nėra daugiau komiteto narių. Taip pat man labai gaila, kad kad tai netinkamai pademonstruoja parlamento atstovavimą šiame komitete ir kai kurie klausimai, kurie turėtų būti keliami ir kai kurie balsai, kurie turėtų būti išgirsti, jų čia nėra, dėl to aš labai apgailestauju ir atsiprašau Lybė komiteto vardu. Na ir dabar suteikiu žodį jums e, galutiniams pasisakymams. Prašyčiau kalbėti trumpai, nes mes turime mažai laiko, ponas Dinkstainas. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau sureaguoti kai kuriuos pasisakymus. Pirmasis, dėl tolerancijos ir diskriminacijos Noriu priminti Jums, kad e, Sovietų sąjungoje prieš jos žlugimą šalyje, kurie buvo ateistinė, vyravo požiūris nukreiptas prieš religiją, nieko bendro neturintis su diskriminacija. Jie priešinosi bet kokiai religijai - krikščionių, ortodoksų, žydų ar panašiai. Ar tai diskriminacija? Ne, bet tai yra netolerancija. Taigi skirtumas yra. Galėčiau pateikti ir daugiau pavyzdžių. Ir vyriausybės pareiga yra pašalinti netoleranciją, ne tik pačią savaime, bet ir arba žengti įmanomus žingsnius tuo siekiant. Kai dėl švietimo aš nesakiau, kad reikia mokyti tolerancijos. Mokyti tolerancijos yra beprasmiška reikia mokinius supažindinti su tuo, ką jie iš pradžių laiko svetimų keistų ir kad suprastų įvairovę, kad ne visi yra vienodi, ne vienodos spalvos, ne vienodai atrodo ir ne visi kalba vienodai ir ne visi pripažįsta, išpažįsta tą pačią religiją ar panašiai. Kai dėl pastabos, dėl žmonių persekėjimo už tai, ką jie pasakė, ką jie sako, aš esu nustebęs. Kiekvienas žmogaus teisų sutartis aiškiai sako, kad negalima skatinti smurto. Tai yra neginčitina. Ir leiskite pasakyti, kad Ruandoje tarptautinis baudžiamasis tribunolas nuteisė žmonės dėl genocido už tai, kad jie kalbėjo tiesiog per radiją. Ir jeigu kas šiandien nežino, šiandien, šiais laikais, e, gyvena visiškai kitame pasaulyje. Tai čia nėra akademinės nuomonės, tai yra kažkas, kas yra labai svarbu e, šiai tikroviai, šiam pasauliui. Aš nenaudojau termino indoktrinacija, priešingai. Švietimo tikslas yra vengti indoktrinacijos kad būtų galima parodyti, kad yra skirtingų nuomonių, parodyti, kad turime teisę būti skirtingi. Ir jeigu kas nors mano, kad visi turi būti nulibdyti vienodai, tai yra tokios nuomonės, kurios vyravo prieš pirmąjį pasaulinį karą. Tai tiek galiu pasakyti. Ačiū. Ačiū. Prašom kalbėti trumpai, nes mes turime baigti. Dar vienas sakinys. Aš manau, kad teisės aktai yra būtini. Taip pat sutinku su išsakyta nuomonė, kad reikia tam tikros diskusijos, reikia viešos diskusijos, turi būti skaidri ir žmonės turi suprasti, apie ką kalbama ir kokie yra galimi sprendimai. Tie sprendimai net privalo būti tokie, kokius siūlau aš, bet sprendimų reikia. Ačiū. Mr. Bill, would you? Pone Bil, ar norėtumėt ką nors pridurti, arba galbūt e, ponas Genesijo norės kalbėti, ne? Jei ne, dėkojame Jums, dėkojame už tai, kad e, atvykote, kad e, priėmėte mūsų kvietimą pristatyti savo argumentus dėl tolerancijos skatinimo, kaip sakiau. Tai labai svarbu ypač dabartiniam aplinkybėm ES. Ačiū Jums ir toliau vyks koordinatorių posėdis, pradėsime jį pačiu laiku. Ir kreipsiuosi dabar į tos, kas neturi teisės dalyvauti koordinatorių postė, prašome išeiti iš salės. Na, o tie, kas turi teisę dalyvauti, prašome likti.